Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Labas rytas, sveikinu visus atvykusius į šį praktinį seminarą skirtą civilinės teisės klausimams ES. Labai šiltai noriu pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus, kai kurie jau atvyko, tikiuosi, kad dienos eigoje prisijungs daugiau mūsų. Noriu pasveikinti pirmininkaujančios Aurijos atstovus, Teisingumo teismo, komisijos narius, Europos parlamento narius, visus ekspertus, kurie priemė mūsų kvietimą e, sudalyvauti šiame posėdėje. Ir jie e, atitinkamų metų kalbės apie įvairius privatinės tarptautinės teisės aspektus. Didžiulis klausimas, kuris šiandien kyla, yra ar tas, ar ES piliečiai naudojasi laisvą judėjimo teisę. Daugelis instinktyviai pasakys, kad žinoma, kad taip. Juk sienos yra atviros, žmonės gali ją skirsti kaip tik jiems patinka. Ir iš tikrųjų daugelis ES piliečių yra persikėlę iš vienos šalies į kitą. Jie veda ar išteka už žmonių kitose valstybės narėse, pradeda dirbti kitose valstybės narėse dėl įvairiausių priežasčių keliauja iš vienos šalies į kitą. Tačiau sienos kirtimas susijęs taip pat ir su įvairiausiais teisiniais klausimais, kurie kartais komplikuoja žmonių gyvenimą. Ir apie kai kurios šių klausimų šiandien ir kalbėsime. Ypač kai kalbam apie tai, kad, žmo, kad kartais žmonėms nepavyksta gyvendinti savo teisų dėl šių teisinių nesklandumų. Man labai malonu, kad pas mus e, čia susirinko ir nacionalinių parlamentų narių padiskutuoti šiais klausimais. Tai yra puikia proga mums e, su jumis artimai pasikalbėti apie mums rūpimas sritis. Tikiuosi, kad šiandieninis seminaras bus e, vaisingas, susitikimas ir jis įkvėps ES institucijas teikti naujus teisėkuros pasiūlymus tarptautinės privatinės teisės srityje. Toks ir yra mūsų e, tikslas, lūkesčiai ir norai. Noriu atsiprašyti Europos parlamento Teisės reikalų komiteto pirmininko Klauso Hainė Lėnė vardu, kuris paprastai e, būtų čia e, ir pirmininkautų. Deja, mūsų pirmininkas susirgo e, dėl tų visų bjaurių virusų, kurie šiuo metu e, yra pasklydę. Tik dabar norėčiau paklausti, pasveikinti poną profesorių Koną Lenartsą, kuris yra Teisingumo teismo pirmininko pavaduotojas. Mums didžiulė garbė išklausyti jūsų, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai didelė garbė kaip, kreiptis jūs kaip ES teisingumo teismo pirmininko pavaduotojui. Aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip pastaruoju metu keičiasi mūsų teisinė praktika civilinės teisės bylose, ypatinga dėmesį skiriant ES pilietybės klausimams. Uh, Jums yra žinoma, jog ES pilietybė dažnai yra apibūdinama kaip taip vadinamoji penktoji laisvė. Tai yra laisvė, kuri užtikrina teisę judėti ekonomiškai aktyviems piliečiams. Nuo 60-mečio žmonės gali judėti, sukurta yra vidaus rinka ir uh, Nuo to ir prasidėjo laisvo judėjimo teisė. Tačiau ekonomiškai aktyvūs piliečiai anksčiau galėjo judėti tik tuomet, jei jie patenkino tam tikrus e, kriterijus. Tai reiškia, jeigu, e, kad jie turėjo turėti pakankamai e, finansinių išteklių ir turėjo turėti sveikatos draudimą. Teisingumo teismo praktika rodo, kad be laisvo piliečių judėjimo. ES pilietybė taip pat suteikia ir tam tikrą teisinį statusą valstybinarių piliečiams. Egzistuoja tam tikros nacionalinės priemonės, kurios de jure ir de facto gali pažeisti piliečio, ES piliečio teisės susijusios su pilietybė. Tokios nacionalinės priemonės prieštarauja ES įstatymams. Taigi jūs matote, kad e, nepaisant to, kad ES pilietybė yra iš esmės susijusi su laisvų judėjimu, jos e, negalima apriboti vien laisvų judėjimų. Yra tam tikrų situacijų, kai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog jog pilietybės savoka gali atimti ir kai kurias nacionalinės pilietybės teisės. Ir aš norėčiau pateikti Jums trumpus pavyzdžius. Pirmoji byla - Runi Farbrano byla Ši, ši byla yra susijusi su e, dviem kolumbiečiais, kurie atvyko nelegali, kaip nelegalus migrantai į Belgijos karalystę. Jie e, su savimi atsivežė vieną Kolumbijos pilietį, pilietį vaiką. Ir po to čia jie susilaukė dar dviejų vaikų. Ir pagal tuomet galiojantį Belgijos pilietybės įstatymą tie du naujai Belgijoje gimę vaikai įgyjo Belgijos pilietybę. Jie taip pat e, išsaugojo teisę turėti, e, teisę e, turėti ir Kolumbijos pilietybę. Tačiau, tačiau jų tėvai nusprendė uh, pareikšti Kolumbijos pili, uh, ambasadą, jog jų gim, Belgijoje gimę vaikai yra Belgijos piliečiai. Toliau kalbama apie e, vaikų tėvą. Mama kažkur yra dingusi ir mums nėra žinoma e, dėl kokių aplinkybių. Taigi, tė, vaikų tėvui nebuvo leista dirbti ir nuolat gyventi Belgijoje. Taigi, Belgijos karalystė buvo pasiryžusi išsiųsti e, tėvą į Kolumbiją, sugražinti į Kolumbiją. Tačiau e, tėvas buvo vienintelis e, savo dviejų vaikų globėjas. Taigi su tėvu Belgijos valdžia turėjo išsiųsti ir du vaikus, nes tėvas buvo siūčiamas už ES e, ribų. Taigi du mažamečiai vaikai buvo išsiųsti ir galėjo būti išsiusti į Kolumbiją. Kolumbijoje jie negalėtų naudoti savo ES pilietybę. Kaip minėjau, jie teisiškai buvo laikomi belgais gyvenančiais Belgijoje. Tačiau pagal Belgijos įstatymus Belgijos valdžia privalėjo gražinti jų tėvą, Kolumbijos pilietį, į jo kilmės šalį. Taigi, priėmė tokį sprendimą Buvo toks sprendimas pažeidžia šių dviejų vaikų e, teisės į pilietybę. Šis atvejas e, yra panašus į Šelį Makatį e, bylą. Šelį Makatį turi Airijos ir Didžiosios Britanijos pilietybę. Ji visai savo gyvenimą gyveno Anglijoje. Ji susitokė su Jamaikos piliečiu, kuris nelegaliai buvo apsigyvenęs Junktinėje karalystėje. Ši mane sakė, kad pagal Ruin Margrano bylą, aš turiu teisę gauti leidimą gyventi savo vyrui, arba tam, kad mes galėtume tęsti e, e, gyvenimą kartu, mes privalėsime būdų išvykti. Ir tame teismas pasakė, jog ne, yra kitaip. Jūs galite e, turėti šeimą ir jūs galite išvykti į Jamaiką jūsų bylos aplinkybės nėra panašios į Rui Farbrano bylos aplinkybės, kadangi jūs esate suaugęs žmogus ir jūs turite teisę rinktis. Jūs galėjote vykti į kitą ES šalį ir jos uh, vyras, Jamakos pilietis, galėjo prie jos prisijungti, nes jis galėjo uh, pagal piliečių, pil, piliečių teisų direktyvą uh, gyventi kitoje valstybėje narėje, bet teisės joje dirbti. Mis, ma, ponia Makatsi buvo jungtinės karalystės pilietė. Ir jungtinės karalystės migracijos pareigūnai priėmė sprendimą, jog ji privalo išvykti iš Europos Sąjungos, jei ji to nori. Buvo nuspręsta, jog ji ir turi teisę panorėjus išvykti iš Europos Sąjungos. Taigi ši antroji byla skiriasi nuo Rui Fartrano bylos. Ir ponios Makatny vyras negalėjo gauti antrinės teisės apsigyventi Junktinėje karalystėje. Ir paskutinė byla - Veryčiai byla, kuri yra susijusi su uh, uh, Turkijos uh, piliečiu, kuris neteisėtai gyveno Austrijoje, kuris uh, vedė Austrijos piliečią. Pilietė ir sus, jie susilaukė du vaikų, dviejų vaikų, kurie turėjo dvigubą pilietybę - Austrijos ir Turkijos. Ir ponas Deriši remdam, remdamasis uh, Rui Zambrano byla, kreipėsi į teismą ir gali pasirodyti, jog aplinkybės buvo panašios, tačiau nacionaliniai teismai turi teisę nuspręsti, ar leidimo gyventi nesuteikimas uh, ponui Deričiui sprendimas e, reikštų, kad ponas Derič ir jo vaikai turės išvykti iš ES. Taigi ES e, e, teisė susijusi su pilietybė turi komponentą, kuris leidžia mums vertinti, kaip nacionalinės teisės normos uh, gali pažeisti ES pilietybės e, normas, nes gali būti taip, kad ES piliečiai gali turėti visas su pilietybė susijusios teisės, tačiau jų šeimos nariai, jie yra trečios šalies piliečiai, negali turėti visų teisų ir gali atsitikti tai, taip, kad dėl to nacionalinės valdžios atstovai bus priversti išsiųsti ir vaikus, kurie turi teisę į ES pilietybę, iš ES. Tai yra uh, labai svarbu suvokti, kadangi tai rodo, jog ES migracijos uh, normos taikomos uh, skirtingai, kad viskas priklauso nuo to, ar jūs esate ES pilietis ar ne. Iš konstitucinės teisės, konstitucinės teisės požiūrių visi šie dalykai yra labai svarbus. Tačiau nereikėtų pamiršti, jog ES pilietybės įstatymų didžioji dalis yra vis dėlto susijusi su e, laisvė judėti. Jei pažvelgsite į visas bylas nagrinėtas teisingumo teisme, aš kalbu apie tas bylas, kurios yra susijusios su ES pilietybė, 90 procentų jų yra susijusios su vienos e, valstybės narės piliečių su Europos Sąjungos, vienos valstybės narės piliečiu, kuris keliauja į kitą ES valstybę narę ir jis e, tenai susidurė su problemomis, norėdamas gauti leidimą dirbti ar gyventi. Leiskite jums e, pateikti bendrą tarptautinį e, kontekstą ir papasakoti apie bylas, kurios yra susijusios susijusi su pavardėmis. Garsi, Garcia Pavelio byla. Ispanijos pilietis ir Belgijos pilietis susilaukė dviejų vaikų. Ir šiems vaikams buvo suteikta pavardė pagal Ispanijos teisę. Tai reiškia, kad pirmo, pirmoji pavardės dalis buvo tėvo pavardė, o antroji motinos pavardė. Tačiau ši šeima gyvena Belgijoje. Ir Belgijoje tuomet buvo pasakyta, kad kadangi šie vaikai ir, ir, e, turi ir Belgijos pilietybę, jie privalo turėti tik tai tėvo pavardę. Tokie yra Belgijos įstatymai ir visiems yra žinoma, kad valstybė pagal labai seną 31 metų konvenciją, kiekviena valstybė narė turi teisę tam tikromis aplinkybėmis vertinti, jog žmogus yra jos pilietis, jei jis turi kelių šalių pilietybę. Taigi, Belgija taip ir pasielgė, nusprendė, kad nepaisant to, kad tie vaikai turėjo dvigubą Ispanijos ir Belgijos pilietybę, jie teisės požiūrių buvo traktuojami kaip Belgijos piliečiai. Pilie, e, vaikų tėvai kreipėsi į teismą ir Belgijos teismas nusintė šią bylą Teisingumo teismui. Ir Teisingumo teismas priėmė sprendimą nepalankų Belgijai, pasakęs, jog pagal ES teisę Belgijos teismo e, e, pateikti argumentai negalioja. Nes jei vaikai pasirinktų tik tai tėvo pavardę, tuomet vaikai susidurtų su ta problema, kad pagal Ispanijos įstatymus tie vaikai būtų tvarktuojami kaip vien Ispanijos piliečiai, o ne Ispanijos ir Belgijos. Taigi, pagal dviejų šalių nacionalinę teisę šie vaikai galėjo turėti dvi gubas pavardė, dvi pavardės, dvi skirtingas pavardės. Taigi ką daryti? Teismas nusprendė, kad pagal Belgijos teisę išskirtinėmis aplinkybėmis Belgija turėjo suteikti galimybę rinktis vaikams, atsižvelgdama į tai, kad tie vaikai yra ne vien Belgijos, bet ir kitos valstybės narės, Ispanijos e, piliečiai. Taigi dabar vaikai yra Garcia Weber, tai, jie, tai reiškia, jie turi ir tėvų, ir motinos pavardę, nes kitaip, jeigu jie būtų turėję tik tai tėvų pavardę, jie, jie nebūtų galėję tinkamai gyvendinti savo teisę laisvai judėti visoje Europos Sąjungoje. Bet yra dar ir Grünken Paul byla, kuri mano privačios e, teisės, atsiprašau, privatinės teisės e, specialisto akimis atrodo e, dar įdomesnė. Kalbama apie du Vokietijos piliečius, kurie dirba Danijoje. Šie du piliečiai susilaukia vaiko ir Danijoje, skirtingai nuo Vokietijos ir Belgijos, nustato asmens teisinį statusą ne pagal pilietybę, o pagal gyvenamąją vietą, pagal įprastinę gyvenamąją vietą. Taigi, du, dviejų vokiečių e, Danijoje gimęs vaikas pagal Danijos įstatymus yra Danas. Ir Danijos įstatymai leidžia tėvams pasirinkti, kokią pavardę turės jų vaikas. Ir tėvai nusprendė pasirinkti Grunkind tėvo pavardę ir pridurti ir motinos tėvo pavardę. Taigi vaikas tapo, tapo Grunkin, Grunkin Paul. Bet e, ta šeima ta, išsiskiria e, ir vienas iš tėvų su vaiku grįžta į Vokietiją. Ir tenai jie nori įsiregistruoti savivaldybėje ir Vokietijoje pagal metrikacijos, e, civilinės metrikacijos tarnyba sako, vaikas yra vokietis ir todėl jo pavardė turi atitikti Vokietijos įstatymus, kadangi Vokietijai, vo, Vokietijoje e, pavardės nustatymas susijęs su pilietybė, taigi vaikai gali būti registruoti tik tai kaip Grünkeld. Uh, Abu tėvai vai, norėjo, kad vaiko pavardė liktų dviguba. Taigi jie kreipėsi į teismą. Ir Vokietijos teismas kreipėsi patarimo į Teisingumo teismą. Ir Teisingumo teismas, mano galva, visiškai teisingai nusprendė, kad jei jūs teisėtai vienoje valstybėje narėje įgyjote civilinį statusą, kuris atitinka priva, tarptautinę privatinę teisę. Ir uh, visos, tuomet visos valstybės narės, įskaitant ir to asmens pilietybės valstybės narės, privalo pripažinti tokį teisinį statusą kaip teisėtai įgyta. Pagal tarptautinę privatinę teisę pagal privatinės teisės normą, pagal privatinę teisę to negalima daryti tik tuomet, jei kila pavojus visuomenės e, e, tvarkai. Ir Vokietijoje buvo nuspręsta, jog jokios grėsmės e, visuomenės tvarkai nekyla šiuo atveju, kalbama tik tai apie teisinius dalykus. Kalbame apie tik tai tą teisę, kurią vaikas įgyjo gimęs. Tikiuosi, kad šie pavyzdžiai parodo, kad privatinė tarptautinė teisė yra labai svarbi, ypač kai kalbame apie ES pilietybę. Ir todėl reikėtų tik tai pasidžiaugti tuo, kad Europos parlamentas ir ypatingai jo teisės reikalų komitetas surengė šį labai svarbų seminarą. Ir man yra didelė garbė ir malonumas dalyvauti šiame seminare. ES teisės kuriejas, kuris dalyvauja įprastinėje teisėje, kurios procedūroje, o būtent ši procedūra labiausiai tinka šiems klausimams, nes šie klausimai yra susiję su mūsų piliečiais, dabar turi lemiamą žodį priimant šios, šias normas. Galime sakyti, kad mes e, e, taikome čia Romos e, teisės, mes turime Romos vienas, Romos, Romos du dokumentus. Po to buvo patvirtinti keli kiti svarbus dokumentai, taikomi skiryboms ir teisėtai separacijai. Ir dabar mes turime sprendimą priimtą 2012 metais, kuris yra taikomas paveldėjimo teisėjai, testamentams, bet turime ir taip vadinamai Bruselio reglamentą, kuriuo yra nustatoma tarptautinė teismų jurisdikcija ir egzekvatūros nustatymas. Šis reglamentas taip pat yra labai svarbus ir vertas dėmesio. Ypatingai norėtų pasidžiaugti tuo, kad buvo atliktas labai kokybiškas darbas šiame ES parlamente ir konkrečiai e, e, Teisinių reikalų komitete peržiūrint Briuselio vienas reglamentą, kurio nuo jo redakcija buvo patvirtinta 2012 metų ir, e, ir prieš kalėdas šio dokumento naujausia versija pasirodė oficialiame leidinyje. Ir šis reglamentas pateikė teisinius atsakymus. Arba kitaip teisėje įtvirtina kai kuriuos e, teisingumo teismo anksčiau priimtus sprendimus. Ankstesnis e, Briuselio e, reglamentas buvo gimęs iš Briuselio konvencijos, o Briuselio konvencija labai smarkiai paveikė Briuselio pirmąjį reglamentą, jo pradinę redakciją. Dėl jo buvo dermasi 70-ame dešimtmetyje, kai bendrosios teisės valstybės dar nebuvo jūs komunė narės. Ir be abejo, po to buvo, buvo pasirašytos prisijungimo konvencijos, tai, tačiau Iš esmės mums reikėjo naujo dokumento. Ir Europos komiteto, Europos parlamento ir tarybos pastangomis šis labai kokybiškas dokumentas pagaliau pasirodė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du pakeitimus, kurie atsirado šiame naujame reglamente, kurie turės įtakos mūsų teisiniai praktikai. Ne dėl to, kad anksčiau, ankstesnė praktika nebuvo teisinga. Ne, aš manau, kad ji pagal tuomet galiojančius teisės aktus buvo visiškai teisinga. Tačiau šios teisinės normos dabar pasikeitė ir tai reiškia, kad keisis ir precedento teisė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į uh, vienas du straipsnį kur kalbama apie išimtis taikomas lispendus taisyklėms. Tai yra taisyklė. Antras ar trečias teismas, į kurį yra uh, kreipiamasi, turi uh, turi e, kreiptis po to į pirmosios, e, e, į pirmąjį teismą. Dabar yra numatytos tam tikros tais, išimtis, kurios bus taikomos. Ir šios išimtis yra susijusios su susitarimu, kuris suteikia teismui išskirtinę kompetenciją. Net ir tuo atveju, kai teism, teismui tenka jurisdikcija, nepaisant to, kad tai nėra numatyta pagal dokumentą, tuomet, antr, tuomet antrasis teismas, į kurį galima būtų kreiptis, yra susitarime nurodytas teismas. Ir tuomet tas antrasis teismas turės nuspręsti, kuris, kuris sutarties nuostata e, galioja. O trečiasis. Atsiprašau, pir, o tuomet pirmasis teismas turės palaukti to sprendimo. Tiems, kas yra žinoma apie Gasser bylą, tikriausiai suprantate, kad tai yra labai svarbus pokytis. Tas pas yra pasakytina apie 33-34 straipsnius, kurie pataiso OUSų bylą. Tai reiškia, kad jeigu uh, Trečiosios šalies teismas turi priimti sprendimą, tačiau jo kol kas nepriėmė ir tuomet valstybės narės teismas, kuris pagal pirmąjį Briuselio reglamentą turi jurisdikciją toje byloje, turės palaukti tos trečiosios šalies teismo sprendimo ypač jei tos, to teismo, tai yra trečiosios šalies teismo galės būti įgyvendintas ir pritaikytas valstybės narės e, teritorijoje. Teisingumo teismas ir teisės e, kuriejas, o būtent teisėkuros kuriejos svečiai mes šiandien ir esame, papildo vienas e, kitą. Papildo vieno kito pastangas judėti pirmin, kuriant e, civilinės nu, e, teisingumo erdvę. Mūsų darbas papildo jūsų darbą. Ir tai reitin svarbu, kai kalbame apie valstybių narių e, piliečių teisinį statusą. Piliečiai ES e, piliečiai turi teisės, kurių niekas negali iš jų atimti. Tai yra nustatyta pagal mano minėtas bylas. Tačiau tos teisės taip yra susijusios su laisvų judėjimu ir su santykiai su kitomis teisinėmis sistemomis, kurios skiriasi nuo mūsų sistemų. Tokiais atvejais labai svarbu yra turėti visišką aiškumą ir nuspėjamumą, kad būtų aišku, kurio teismo jurisdikcija turi būti taikoma, kokios šalies teisė bus taikoma ir kur bus priimtas sprendimas ir kur jis bus įgyvendinamas. Labai aišku yra žinoti, kokiamis sąlygomis galima bus pripažinti ir įgyvendinti kito teismo sprendimą. Tai yra labai svarbu. Teisingumo teismas labai atidžiai stebi, kaip yra koreguojami teisės aktai ir džiaugiuosi, kad man buvo suteikta ši galimybė pradėti jūsų seminarą, išsakyti kelias savo mintis apie pastrausius poslinkius šioje srityje. Deja, aš po pusvalandžio turėsiu išvykti, nes turiu kitų įsipareigojimų Bruselėje. Ir šiandien po pietų aš turėsiu sugrįžti į Luksemburgą. Bet aš linkiu Jums sėkmės ir dėkoju uždėmesi. Bardzo dziękuję profesorze e, Lenarts za. Dėkuoju kolegai Lenarts už nepaprastai įdomų pristatymą. Su pavyzdžiais, su kuriais kasdien susidurėme gyvenime ir kai reikia nagrinėti bylas teismuose. Ir matome, kad yra daug labai sudėtingų tokių momentų, kurie apsunkina Europos piliečių kasdienį gyvenimą. Tačiau, kaip parodė pavyzdžiai, gali, viską galima išspręsti turint tik šiek tiek geros valios. Todėl noriu padėkoti profesoriu už tai, kad atkreipė dėmesį į, į mūsų nuveiktą, Europos parlamento nuveiktą darbą. Labai malonu, kad pripažįstami mūsų nuopelnai, kad peržiūrint Bruselis vienas reglamentą, tikrai darbas buvo nuveiktas milžiniškas ir tas darbas truko dviejus metus. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad mes labai gerai bendradarbiavome su pirmininkaujančiamis šalimis ir matėme ir, par, ir Europos e, vadovų, ir ministrų tarybos gerą valią. Ir tai visa leido mums pasiekti visus tenkinančio rezultato, keičiant teisės aktus susijusius su abipusių teismo sprendimų pripažinimu ES šalyse. Dar kartą dėkojame profesoriui už paskaitą ir norime pasveikinti kitą mūsų svečią, tai ponas Alan Shatter, Airijos Respublikos teisingumo ministras, kuris mums pirmininkaujančios šalies vardu papasakos kas ketinama nuveikti artimiausių metų, artimiausią pusmetį ES civilinės teisės srityje. Uh, Labai ačiū pirmininkė. Iš karto noriu pasakyti, kad man labai malonu dalyvauti jūsų renginyje. Ypač norėčiau pripažinti puikų Teisės reikalų komiteto darbą civilinės teisės rytyje ir paminėti tą bendradarbiavimo dvasę, kuri prisideda prie komiteto darbo šioje srityje. Man ypač malonu e, buvo išklausyti E, Teisingumo teismo vicepirmininko pasisakymo. Sutapimas tai yra tas, kad Airija pradėjo pirmininkauti ir aš e, buvau informuotas apie šią e, konferenciją kaip, kaip teisininko mano specialybė, specializacija ne politinėme gyvenime, nors, aišku, aš dabar ją neužseimu. Taigi, buvo privatinė tarptautinė teisė ir šeimos teisė. Turiu pasakyti, kad šiandieninė darbo tvarkė susijusi su tais reikalais, kurie labai man įdomus. E, tose srityse esu dirbęs apie 30 metų ir Airijos teisingumo ministras e, turės imtis vidaus reformų šiose srityse taip pat. O privatinės tarptautinės teisės kontekste e, turime bendrų interesų, siekdami užtikrinti, kad viskas būtų sprendžiama vienodai visoje sąjungoje, siekiant e, apginti piliečių interesus. Ir aš e, negalėsiu, aišku, pasilikti visą dieną, nes turėsiu kitų susitikimų šiandien. Aš norėčiau gauti uh, kopiją dokumento, kur pateikiama lyginamoji e, surogatinės teisės analizė. Nes šiuo metu mes rengiame naujus teisės aktus Airijoje susijusius su, su tėvystės ir civilinio statuso klausimais, kad būtų galima e, geriau spręsti klausimus, e, kuomet atsiranda klausimus susijusius su reprodukcija, su tam tikra pagalba klausimu. Ir apskritai vasarą ketiname pasidomėti ir pasauliniu mastu taikomais surogatinės teisės klausimais. Taigi man labai būtų įdomu gauti tų dokumentų kopijas. Na, o šiandien būtų įdomu, norėčiau pakalbėti apie Airijos pirmininkavo prioritetus. Aš suprantu, kad yra prioritetų, e, kur, kur mes siekiame rezultatų, bendradarbiaudami ir laukdami e, jūsų komiteto ir lybė komiteto paramos. Yra įvairiausių klausimų, kurie E, labai rūpi Airijai ir jos vyriausybei, pirmininkavimo kontekste, ir kurie man asmeniškai yra įdomus. Per pusryčius vienam iš kolegų, e, kuris gavo dirbti su keturiais, e, keturiomis sritimis, kaip vyriausybės ministrė. Aš jai pasakiau, kad mes gavom 51 dokumentas, kuriais turime dirbti ir e, su savo departamentu turėsime dirbti būtent e, šios darbus. Kad pirmininkaujant Airijai mes ketiname daug dėmesio skirti toms teisėje kuros priemonėms, kurios turi potencialą prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Bet ne vien tik tai tų prioritetų siekti, yra, bet jie yra prioritetas. Nors aš kalbėsiu daugiausia apie civilinės teisės rytį, yra įvairių priemonių vidaus reikalų ir migracijos rytise, kurie gali prisidėti prie ekonomikos atsigavimo ir augimo. Pavyzdžiui, priemonės tokios kaip turto konfiskavimas ar finansinių sąjungos interesų apsauga, kuomet siekiame panaikinti paskaitės nusikalsti ir jos prisideda prie teisėtos ekonominės veiklos. ES migracijos politikos rytyje svarbu siekti teisingo balanso E, saugant Europos sienas ir palengvinant teisėtą migraciją, kad būtų galima e, pa, pa, prisidėti prie ES e, darbo jėgos plėtojimos tam tikrais įgūdžiais. Ir šiame kontekste pasiūlymai tarp įmonių vidaus perkelimų ir sezoninių darbuotojų bus mūsų dėmesio centre. Taip pat svarbu, kad taikydami migracijos politiką tai darytume tokiu būdu, kad jie pripažintų individų teisės tiek suaugusiųjų e, piliečių, tiek kitų. Ir vėlgi man buvo labai įdomu išgirsti visą pirmininko e, žodžiuose, kai jis paminėjo labai svarbę Zambrano bylą, kur, kur sprendimas buvo labai greitai paskelbtas, kai aš e, pradėjau dirbti ministru ir labai buvo greitai pritaikytas Airijoje. Man atrodo, kad teismas priemė labai protingą sprendimą Zembrano byloje ir mums pavyko maždaug pritaikyti šį sprendimą maždaug tūkstantį atvejų, e, kuomet e, individai norėjo užtikrinti savo nuolatinio gyvenimo teisę Airijoje. E, ir Zembrano teisės e, sprendimo principai turi poveikį ir kitoms, kitiems atvejams. ES ekonomika sudaro 500 milijonų gyventojų. Akivaizdu, kad didėja vidaus ES eksporto e, dydis, o pasaulyme kontekste bendra rinka sudaro 20 procentų pasaulinio importo ir eksporto. ES reikšmė dabartinėje prekybos aplinkoje yra ir galimybė, ir iššūkis. Ir mūsų pirmininkavimo kontekste pagal civilinės teisės ir tie mes daugiausia dėmesio skirsime toms priemonėms, kurios gali prisidėti prie augimo ir darbo vietus išsaugojimo. Vienas iš mūsų prioritetų yra pasiūlymas sukurti Europos sąskaitos e, išlaikymo orderį ir mes skiriame 10 dienų taryboje, kad būtų galima palengvinti šio dokumento prieimimą greitai. Svarbus pasiūlymo aspektas yra tas, kad pripažįstama, jog yra e, verslui sunkumų e, veikiant vyriausybiniu mastu, kuomet e, kai kažkas vyksta, jiems reikia išieškoti kompensaciją. Labai svarbu žinoti, ką daryti ir kokia teisė yra taikom, taikytina. Kai tie, kuriems suteikiai paslaugas ar prekes kitoje valstybėje, nesilaiko savo, nevykdo savo įsipareigojimo sumokėti už paslaugas ir prekes šis pasiūlymas siekia verslui sumažinti riziką e, užsimančiam tarpvalstybinę priekybą ir palengvina tarpvalstybinių skolų išieškojimą. Tai tikriausiai, kaip be abejo žinote, apskritai siūlomas reglamentas numato e, naujos Europos procedūros sukūrimą, kas leis kreditoriui užkirsti kelią e, skolininko lėšų pervedimui Bendras e, šios procedūros tikslas yra palengvinti e, išieškoti e, lėšas tarpasminių mastų ir pagelinti civilinių ir komercinių sprendimų, sprendimų gyvendinimą. Saugesnė verslo aplinka padidins priekybininkų pasitikėjimą, daugiau bus tarpvalstybinio verslo. Na, o atsižvelgiant į ekonominius sugulumus valstybės narėse, toks pasiūlymas taip pat e, yra papildomai svarbus. Šis pasiūlymas užpildo ir spragą e, dabartinėse civilinio teisingumo srities priemonėse, nes tokios priemonės kaip nesnei patvirtintas e, Briuselio reglamento naujas variantas numato sprendimo įgyvendinimą, tačiau gyvenimo procesai šiuo metu gyvenime pagal skirtingus režimus. Taigi reikia a, užtikrinti, kad a, toks a, išieškojimas pagal sprendimus būtų pagal naudas sąlygas. Be to, mes ketiname skirti daug dėmesio a, skolininko apsaugai, siekiant užtikrinti, kad procedūra nebūtų per daug sudėtinga ir netbaidytų kreditorių, kad jie galėtų ją pasinaudoti, išieškodami skolas. Ir mes norime konstruktyviai dirbti su jūri komitetu. Žinoma, verslo veikla e, turi ir savų pavojų. E, Bendrojo rinkoje labai svarbu, kad kai kalbame apie nemokumo procedūras tarp valstybinio mastu, reikia efektyvių procedūrų. Toks procedūros e, gali padėti išgelbėti gyvybišką, gyvybingą verslą, sąžininkus verslininkus ar palengventi skolos naštą asmenims, dėl jų paskolų, būsto paskolų, prekybos ar asmeninių skolų. Ir tame kontekste pasiūlymas paskelbtas praėjusiu metu gruodžio 12 patvirtinti tarybos ir parlamento reglamentą, keičianti 2000 metų, 2000 metų reglamentą dėl nemokumo procedūrų, buvo savalaikis. Aš taip pat džiaugiuosi jo, nes būtent tą savaitę, kuomet mes Airijoje patvirtinome Baigiame e, e, asmeninio nemokumo teisės aktų tvirtinimą, kuris numato asmenims teikti alternatyvą bankrotų, kai jie susiduria su finansiniais sunkumais. Ir ten numatyta struktūrinė nuostata dėl neteisminio sustarimo dėl skolų, kuomet uh, e, susitarima tarp kreditorių ir uh, skolininkų padedant asmeniam nemokumo pareigūnui. Ir šis reglamentas, kuris yra siūlomas, e, leis visoje Europos Sąjungoje ne tik pripažinti e, bankroto procesuose priimtus sprendimus, ne tik spręsti bendro interesų centro klausimą, e, bet Taip pat bus nuostata dėl tarpusavio pripažinimo naujųjų e, nekonfrontacinė, dėl nekonfrontacinės e, skolos e, susitarimo procedūros. Ir bus numatytos vairios aplinkybės, kuomet tai galima pripažinti. Nors dabartinis e, reglamentas e, nemokumo srityje veikia pakankamai efektyviai, komisija mato poreikį tai modernizuoti ir patikslinti tam tikrus aspektus. E, vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti su tuo, ką minėjau anksčiau, tai yra skolininko pagrindinio intereso centro klausimas ir, ir taip pat kalbant apie nebankrotinius procesus. E, šių nemokumo procedūrų modernizavimas e, padės e, ir ekonominiam augimui, stiprins bendrąją rinką. Šis pasiūlymas pripažįsta, kad reikia reaguoti į įsiskolimo problemas, su kuriamis sudarėme verslas ir piliečiai šiais sunkiais ekonominiais laikais. Taip pat kalbant apie tarpvalstybinius nemokumo procesus, e, yra iššūkis e, pereiti nuo e, likvidavimo požiūrio prie gelbėjimo ar restruktūrizavimo procesų, siekiant subalansuoti teisėtas kreditorių teisės ir patį procesą padaryti veiksmingesniu ir palengventi, kur įmanoma, kad skolinkai galėtų restruktūrizuotis, kad jeigu tai yra individai, kad jie neatsidurtų bankroto situacijoje, o jeigu tai yra bendrovė, kad e, neturėtų būti likviduojama bet kokiu atveju. E, naujų nemokamų procedūrų plėtojimas pareikalaus atviro požiūrių valstybių narių, iš valstybių narių pusės, parlamento ir komisijos darybų procese. Ir žinau, kad kaip Airija daugelis valstybių pastaruoju metu modernizavo nemokumo įstatymus ir praktiką, kai kurios mm, šiuo metu tai daro. Kaip pastebėti, kad neformaliame Teisingumo vidaus reikalų taryboje Dublinė praėjusią savaitę ministrai padiskutavo įžanginiu būdu dėl komisijos pasiūlymų ir e, ministrų reakcija buvo labai pozityvi iš šį pasiūlymą. E, pasiūlymas dėl ES nemokumo reglamento yra mūsų prioritetas ir mes numatėme šešis posėdžius e, darbo grupės darbo atvarkėje ir tikimės pasiekti žymios pažangos. Stikrinti teisinę aplinką tarptautinėje priekybai taip pat skatina ekonominę veiklą, vers, e, didina e, verslo pasitikėjimą. Pardavimų kontraktų skirtumai, e, pardavimų teisės skirtumai ES valstybės narse gali trikdyti šią priekybą ir gali stabdyti vidaus rinkos vystimasi. Todėl komisijos pasiūlymas dėl bendro Europos pardavimo įstatymo sukurtų papildomą sutarč, pardavimo sutarčių teisės režimą tarpvalstybėms sutartiems, prekių ir skaitminio turinio pardavimui. E, jeigu būtų pasirenkamas toksai šis įstatymas, e, jis būtų sutarčių pagrindas, e, jis būtų taikomas verslo sandoriams su vartotojais ir verslo tarpusavio sandoriams, kur bent viena šalis yra MVI. Šis įstatymas nenori pakeisti nacionalinių pardavimo įstatymų, bet tai būtų antrinis įstatymas. E, jis išsaugotų aukščiausią vartotojų apsaugos lygį, o pasiūlymas patvirtinti e, šį reglamentą, kaip žinote, prisidėtų e, prie augimo ir prekybos vidaus rinkoje, remiantis sutarties laisvės principų ir didelių vartotojų apsaugos lygmenių. Ir Airija planuoja šešias dienas tarybos darbo grupėje svarstyti šią iniciatyvą Žinau, kad šiandien tai yra susiję su kiekvieno straipsnio e, svarstymų iš eilės. Taip pat žinau, kad ši priemonė e, svarstama lietai, kadangi yra labai daug įvairių skirtumų, e, nuomonių skirtumų. Ir kaip suprantu, įvairių diskusijų kontekste kompromisas yra įmanomas, o tai palengvintų bendro požiūrio suformavimą taryboje ir parlamente ir bent iš dalies tai, būt, tai leistų šiai priemoniai tamti, tapti teisės aktu be didelio atidėliojimo, svarstant detalės. Aš dar laukiu oficialios informacijos apie tai, tačiau, kaip suprantu, e, egzistuoja tiesiog galimybė, kad sustarimas gali būti pasiektas e, bent jau E, pasiekti sustarimą internetinės prekybos srityje. Ir, e, kaip suprantame, tarptautinės prekybos kontekste žymus e, augimas tarptautinės prekybos srityje daugiausia susijęs su interneto panaudojimu. Kai vartotojai įsigyja produktus, kurie parduodami interneto pagalba ir visos Europos vartotojams reikia uh, E, geriau suprasti, kokia yra jiems e, įmanoma apsauga, kuomet e, sandoriai internetu neįvyksta. Tikiuosi, kad pirminkaujant Airijai ši priemonė gali būti patvirtinta, nes tai yra nesudarimų ir skirtingų nuomonių šaltinis. Tačiau tikiuosi, kad galima rasti bendrą požiūrį, kad bent jau uh, minimaliai tai šią priemonę būtų galima taikyti internetiniams sandoriams, e, kurių daugia ir kurie sudaro nemažai tarptautinės prekybos e, apimties. Kad, ir pagaliau, nors suprantu, kad jūrių komitetas nėra atsakingas už šį pasiūlymą, noriu pasakyti keletą žodžių apie siūlomą e, reglamentą dėl duomenų apsaugos, kuris atnauja duomenų apsaugos teisės aktus. Pasiūlytas reglamentas siekia padidinti individų asmeninių duomenų e, kontrolę, tai pagerinti jų pasitikėjimą, e, skaitmeninę ekonomiką. Tai galėtų prisidėti prie naujovių e, didėjimo, ekonominio aktyvumo didėjimo ir darbo vietų kūrimo. Reglamentu siekiama užtikrinti labiau sudarintą ir priderintą duomenų apsaugos standartų gyvenimą visoje Europos Sąjungoje didinant e, progresyvinio verslo e, aktyvumą. E, vertinama, kad Europos interneto ekonomikos vertė gali pasiekti 5 procentus BVP per ateinančius kelias metus, sukuriant 4 milijonus darbo vietų, jeigu skaitmeninė darbo tvarkė bus gyventina iki galo. Galiausiai reglamentas pripažįsta E, duomenų, asmeninių duomenų perdavimo globali, globali, globalų mastą ir tai e, didina ES patrauklumą verslui. Reglamentas turėtų padidinti vartotojų pasitikėjimą, supaprastinti su, su verslo aplinką ir e, manome, kad ši priemonė prisidės prie verslo aktyvumo ir augimo. Domino apsaugos reformos e, Pažanga yra e, dar vienas Airijos prioritetas. Jau yra įvykę darbo grupės sustikimų ir aš suprantu, yra žvelgiame pozityviai į galimą progresą šiuo svarbiu klausimu. Yra numatyta 15 e, posėdžių darbo grupės ir manome, kad tai yra labai svarbus klausimas. Norėčiau baigti, nenorėčiau baigti nepakalbėjęs apie kitas priemonės kurias, e, kurios mes e, sieksime apsvarstyti kaip galima daugiau. Kai kurie klausimai yra ir jūsų darbo atvarkėje. E, Europos apsaugos orderis civilinėse bylose, apie ką jūs kalbėsite, yra labai svarbus individams, kurie yra, pavyzdžiui, namų smurto aukos vienoje valstybėje narėje ir gavo apsaugos orderį, kad jie žinotų, kai jie lankosi kitoje valstybėje narėje laikinai, ar e, apsigyventi, ar atostogams, e, kad jie būtų užtikrinti, kad e, smurtaujantis šeimos narys negalėtų jų nusekti į kitą valstybę narę, turint galvoje, kad gali būti netaikomas apsaugos orderis kitoje valstybėje narėje ir tai terrorizuoti auką. Aš tikiuosi, kad galima pastumėti prieki šią priemonę, kaip asmo kuris daugelį metų buvo šeimos teis, teisės specialistas. Aš turiu uh, suinteresumą dėl tarybos uh, reglamento, e, dėl uh, stoktinių turto režimo, dėl partnerysčių registracijos. Aš žinau, kad yra prieštaringų nuomonių skirtingų nuomonių dėl kokio tur, kokiam turtui turėtų būti taikomos šios nuostatos, ar tai būtų pensijos, ar, ar kitam turtui. Žinau, kad kai vienams valstybės narėjams kyla sunkumų e, dėl registruotų partnerysčių teisės ir kai kas mano, kad šios priemonės reikia abi e, tvarkyti kartu ir kartu paversti teisės aktais. Mes konstruktyviai dirbsime ir šiose srityse, E, ir tikėsime, kad šis darbas bus produktyvus. Na, galiausiai turiu pasakyti, kad Airijos, Airija turi e, didelę darbo atvarkę civilinės teisės rytyje ir mes jas sieksime e, savo prioritetais prisidėti prie ekonomikos atsigavimo, augimo skatinimo ir darbo vietų skūrimo. Aišku, E, kad civilinės teisės klausimai gali prisidėti prie vidaus rinkos geresnė vaikymo ir prisidėti prie ES ekonominio augimo strategijos. E, mes sieksime dirbti, turėdami galvoje šį tikslą ir pozityviai prisidėti prie sąjungos ekonomikos. Tai darydami mes, mes neignoruosime ir socialinių e, klausimų, socialinių priemonių, kurios yra svarbios ir civilinės teisės rytyje. Baigdamas Noriu pasakyti, kad puikiai suprantu, jog mūsų darbas ir jūsų darbas turi tiesioginį poveikį e, milijonų piliečių gyvenimui. Ir aš e, tikiuosi konstruktyviai su jumis e, bendradarbiauti ateityje ir tikiuosi, kad birželio pabaigoje turėsime solidžių pasiekimų tiek parlamento pusėje, tiek Europoje apskritai kurie atsiras mūsų indėlio dėka. Labai ačiū. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dėkojame ministrui už tokį platų ir labai išsamų Airijos pirmininkavimo planų pristatymą. Aš kaip komiteto vicepirmininkas, galiu tik jūs užtikrinti, kad mes tikrai bendradarbiausime, džiaugsimės galimybę pasikeisti nuomonėmis artimiausiais mėnesiais siekdami bendro tikslo. Dėkuoju Jums dar kartą. Na, o dabar pereiname prie darbinės dalies. Mūsų seminaras padalintas į tris dalis ir pirmoji dalis skirta bendrais, skirta bendriems privatinės tarptautinės teisės aspektams kadangi jau šiek tiek vėluojame, tai truputėlį turėsim paspartinti savo darbo tempą ir prašysiu visų laikytis skirto kalbėjimo laiko. Kad visi galėtų pasisakyti po to e, numatytoje diskusijoje. Europos parlamento kom, teisės komitete jau kaip teisės aktų leidėjas nekartą galėjau susidurti su civilinės teisės, teisės aktų kūrimo procedūra. Pavyzdžiui, Roma 3 reglamento rengime dalyvavau susijusiame su skyrybomis ir jų tarptautiniais aspektais, tarp valstybiniais aspektais, su pavaldėjimo teisė, su procedūriniais dalykais. Uh, nes šiame reglamente pirmą kartą numatyta sustiprinto bendradarbiavimo procedūra, kurią vykdė 12 valstybių narių. Jos nusprendė šioje teisės srityje, separacijos, skirybų teisės srityje vykdyti sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Tai parodė diskusijos iš karto atskleidė, kiek daug problemų kyla piliečiams, skirtingų tautybių, pilietybių piliečiams, kurie yra susituokę ir nori pakeisti savo gyvenamą vietą ar darbą į kitą šalį ir panašiai. Yra ir daug sunkumų uh, ieškant sprendimų įvairiais kitais atvejais, atsižvelgiant į tai, kad kiekvienos šalies teisinė sistema yra kitokia ir trūksta tų bendrų vardiklių. Tai paaiškėjo ir svarstant Briuselis. Vienas reglamento atnaujinimą, apie kurį jau kalbėjo ir kolega Šata bei kiti. Tik priminsiu, kad mes du metus sunkiai dirbome prie šio dokumento ir mums iš tikrųjų pavyko pasiekti labai gero rezultato. Nes pasiekėme geresnių teisinių sąlygų ne tik tai verslo santykiai susijusiems asmenims, bet ir darbuotojams džiaugiuosi, kad mums pavyko šioje kadencijoje užbaigti daug darbų, kurie pašalino tam tikras spragas mūsų teisėje ir palengvino kai kuriais atvejais gyvenimą mūsų piliečiams, ypač tada, kai jie praranda kokį nors artimąjį ir iškyla paveldėjimo teisės klausimai. Taip pat ir priekybos teisėje didėjant mobilumui reikia naujovių. Mes susi, žinome, žinoma, patiriame ir labai daug teigiamų dalykų dėl to mobilumo didėjimo, bet atsiranda ir daugiau teisinių problemų ir todėl labai dažnai reikia suvienodinti kai kurias teisės normas, sukurti tokią teisinę erdvę, kuri leistų lengviau, greičiau ir pigiau spręsti piliečių ir įmonių problemas atsirandančias dėl to, kad teisinės sistemos kiekvienoje valstybėje, ypač civilinės teisės rytyje, yra skirtingos. Teismo sprendimų civilinėse bylose automatinis pripažinimas yra labai didelis pasiekimas. Tai jo mums pavyko pasiekti ir dėl didelio abipusio pasitikėjimo. Ir todėl, kad jau mokymosi procese teisininkai susipažįsta su įvairiomis skirtingomis sistemomis, todėl ir atsiranda didesnis pasitikėjimas jomis. Taigi visi nauji teisės aktų pasiūlymai vienaip ar kitaip yra susijęs su piliečių situacijomis, su jų problemomis e, gyvenime, su jų galimybėmis galų gale, kurias suteikia laisva rinka ir laisvas asmenų judėjimas. Ir ar mums pavyks sukurti kažkokį Europos privatinės teisės kodeksą, ar tai reikš teisės aktų harmonizavimą, ar mums pavyks jo pasiekti, tai ir yra pagrindiniai mūsų iššūkiai, tai yra tie klausimai, į kuriuos atsakymų mes dar turime ieškoti, be kita ko ir šiandien. Tiek mano įvadinių pastabų ir dabar norėčiau perduoti žodį poniai Mišų Paraskevi. Ji yra pilietinės teisės direktorato komisijoje atstovė ir vadovė, tai jai ir perduosiu savo žodį. Ačiū. Thank you, chair. Ačiū, panė pirmininkė. Gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai nacionalinio parlamento nariai, Europos komisijos vardu, aš norėčiau pasakyti, kad man yra didelė garbė ir malonumas dalyvauti šiame seminare. Čia mes pradedame labai svarbę diskusiją nes šiemet, 2013 e, metais, mes norėtume, kad šie metai taptų gerovės metais mūsų piliečiams. Kaip galima būtų tai padaryti? Šiandien Europos teisingumo sritis jau yra realybė. Tokia pat realybė kaip Europos pinigų sąjunga ir vidaus rinka. Teisingumas, pilietybė ir pagrindinės svarbiausios teisės yra principinės vertybės, kurios sudaro Europos visuomenės modelio e, esmę. Žmonės gali e, naudotis savo teisėmis tuomet, kai jie nori keliauti, kai nori e, persikraustyti laikinai ar visam laikui į kitą valstybę narę, tam, kad tenai studijuotų, dirbtų, suformuotų šeimą arba kad tenai praleistų savo uh, savo pensiją. Pilietybė yra susijusi su tarptautinė privatinė teisė tai ir mes apie tai jau šiandien girdėjome. Ir šiandien piliečiai turi daugiau galimybių tam, kad galėtų apginti savo teisės tarptautinėse bylose. Ir po to, kai buvo patvirtintas pirmasis Briuselio reglamentas, dėl kurio pranešimą rengė ponas Zvevka, teismų sprendimai bus vykdomi tiesiogiai visose valstybėse narėse nuo 2015 metų. Piliečiai galės pasidžiaugti geriau apsaugotomis e, vartotojų teisėmis ir tuo, kad vienodai, vienodai bus saugomos privatumo, saugomas privatumas. Vaikų apsauga ir sutoktinio apsauga taip pat buvo pagerinta, siekiant užtikrinti, kad po skirybų vaikai galėtų išlaikyti reguliarų kontaktą su savo tėvais ir kad būtų mokamas vaikų iš, e, išlaikimas. Šiandien bendros taisyklės, taisyklės reglamentuoja uh, mūsų piliečių gyvenimo įvairius aspektus. Buvo, pavyzdžiui, patvirtinti du reglamentai dėl skirybų. Dėl šeimos teisės e, režimo šiuo metu yra svarstomi du pranešimai. Taip pat rengiama yra iniciatyva dėl viešųjų dokumentų. Ši iniciatyva taip pat turėtų pagerinti piliečių gyvenimą, tuomet, kai jie persikraustų gyventi į kitas valstybės narės. Girdėjome ir ministrovo pasisakymą, Ir ponas Lenė ir ponas Berlingeris e, šiame parlamente nemažai prisidėjo prie minėtų dokumentų. 2013 metai yra Europos piliečių e, metai. Pradedant šios metus, komisijos vicepirmininkė ponė Reding pasakė, kad žmonės tikisi realių rezultatų iš ES ir mes privalome ir toliau geriau ginti ES piliečių teisės. O, o e, civilinis teisingumas yra labai svarbi šių teisų dalis. Mes turime tobulinti teisingumo srities funkcionavimą ir taip pat siekti, jog teisingumas prisidėtų prie mūsų augimo. Šiuo metu komisija dėkoja Europos parlamentui už tai, kad buvo atliktas išsamus tyrimas dėl Europos Sąjungos teisės suzirinamumų tarptautinė privatinė e, teisė. Komisija turėtų pateikti pasiūlymus dėl papildomų priemonių, kurios turėtų užpildyti dabar egzistuojančias teisinės spragas šioje srityje ir pasiūlymų taip pat dėl galimo kodifikavimo. Mes puikiai suprantame, jog mums reikia užbaigti kurti e, bendrą teisingumo erdvę civilinėse bylose ir mes žingsime laipsniškai uh, laikydamiesi veiksmų plano, kuris buvo e, pridėtas prie Stoholmo programos. Šiemet ir kitais metais mes ketiname pateikti atitinkamus pasiūlymus ir jais prisidėti prie vykstančio darbo. Tuo pat metu mes e, stebime, kokios diskusijos šiuo metu vyksta. Tačiau kartu turime nepamiršti, jog teikdami pasiūlymą dėl kodifikavimo mes pradėsime politinę diskusiją šiuo klausimu. Ir mes turėsime surasti atsakymus labai svarbius e, esminius e, klausimus, politinius ir teisinius. Ministras jau kalbėjo apie tai, jog teisingumas turėtų prisidėti prie mūsų augimo. Leiskite paminėti kelis dokumentus. Pirmiausia, tai yra nemokumo pasiūlymas, kurį komisija patvirtino ir pateikė šį pasiūlymą uh, gruodžio 12 dieną parlamentui ir tarybai. Šis pasiūlymas buvo pateiktas kartu su komunikatu, kuris buvo prie jo pridėtas. Ministras labai gerai apibūdino, su kuo yra susijęs šis reglamentas. Tačiau aš norėčiau pasakyti, jog šis reglamentas yra tik tai pirmasis žingsnis. Po šio komunikato komisija pradėjo pamastymams skirtą e, etapą, kurio metu bus vykdomos viešosios konsultacijos. Ir mes turėtume sukurti įmonių e, atkūrimo e, kultūrą, kuri padėtų verslininkams atsigauti. Pavyzdžiui, mes manome, jog bankai turėtų steigti bankrutavusiems bankininkams antrą šansą. Uh, tam tikromis sąlygomis be abejo. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų skirti šiems dokumentams atitinkamą dėmesį. Toliau yra ir uh, sąskaitos uh, apsaugojimo uh, orderio dokumentas. Ir dėkojame visiems, kas dirba tie, uh, su šiuo dokumentu. Mes turime ir kitų pasiūlymų, juos minėjo ministras. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime, galėsime dirbti sparčiai su taryba ir su Europos parlamentu airijos pirmininkavimo metu. Airija, jei neklystų, neklystų septintą kartą pirmininkauja Europos Sąjungai. Ir todėl aš tikiuosi, kad Airija labai sėkmingai ir profesionaliai vadovaus darbų taryboj. Ir aš norėčiau padėku, palinkėti sėkmės pirmininkaujančiai šaliai, siekiant pažangos visų mano minėtų dokumentų, nes jie būtų naudingi tiek mūsų verslui, tiek mūsų piliečiams. Dėkuoju. Much, <clears throat> Labai ačiū, ponia Mišu. Kitas klausimas yra direktyva dėl tam tikrų uh, aspektų mediacijos ir komercijos rytise. Ir turime du kalbėtojus. Pirmiausia, teisė ir komiteto narė Arlen Makarti. Prašom. Ačiū labai malonu turėti galimybę pristatyti mūsų darbą Teisės reikalų komitete, kurį remia visas Europos parlamentas. Gal pirmiausia galiu pasakyti, kad kaip politikė, teisės aktų kurieja, gaunu prašymų iš rinkėjų, kurie susidarė su tarpvalstybinės ginčiais. Tai galėtų būti e, šeimos ginčiai dėl prie, globos, e, išlaikymo išmokos, verslo išmokos. Visą tai yra tikros problemos ir jie kreipiasi į mus, kaip Europos e, piliečių atstovus, kad išspręstume tas problemas. Ir iš tų atvejų aš žinau, kad kreiptis į teismą yra, na, kainuoja daug. Ypač verslui mano regione 45 procentai sako, kad jie nesiekia teikti ieškinį kitam, kitos ES teismui, jeigu suma mažiau negu 500 tūkstančių eurų, nes tuomet daugiau jiems kainuoja e, kreipiamasis į teismą. Taigi mūsų rezultatai pranešimas rodo, kad e, mediacija gali būti vertingas, vertinga priemonė. Ir mes norime pasakyti valstybės narėms, kad e, jos turėtų daugiau daryti skatindamos mediaciją. E, apmokint, apmokant e, tarpininkus, e, parengiat neprivalomus kodeksus. Mūsų tyrimai rodo, kad geriausia praktika tarpininkavimo srityje rodo, kad čia 70 procentų yra sėkmingų atvejų. Ir padidėja iki 80 procentų, jeigu šalis savanoriškai pasirenka tarpininkavimo būdą. Taigi yra didelė spraga tarp naudos, e, kurią teikia mediacija. E, tiek laiko, tiek kainos prasme tai yra naudingiau. E, užtrunka daug trumpiau. O kainos prasme tai skirtumas yra 12-13 tūkstančių eurų. Mano patirtis rodo, kad E, teismo būdas užtrunka kelišimtus dienų ir kainuoja keliasdešimt tūkstančių eurų, o e, tarpininkavimas kainuotų daug mažiau, keletą tūkstančių eurų. Tai yra e, daug galimybių tarpininkavimui. Vienas tarpininkas man sakė, kad per metus jis tarpininkavo 100, 115 ginčių, 100 išspręsta per savaitę ir dauguma buvo tarpvalstybiniai. Belgijoje yra tūkstantis akredituotų tarpininkų 2012 metais jie tarpininkavo daugiau kaip 3000 bylų, o 5000 bylų yra teismuose. Todėl mes manome, kad reikia šią direktyvą patvirtinti, reikia, e, kad ji būtų įgyvendinta e, visoje Europos Sąjungoje. 8 e, metų balandžio mėnesį susitarus tarybai buvo patvirtinta, buvo surinkti du sėkmingi klausimai 76 metais taip pat e, surengėme internetinę konsultaciją. Pirmą kartą komitete mes nusprendėme pasikonsultuoti internete ir gavome daug rezultatų. Konsultacija parodė ir mus įtikino komitete, kad, kad siūloma direktyva, e, dėl, į, į kurią daug kas skeptiškai žiūrėjo, buvo iš tikrųjų gera, nes daugelis žmonių norėjo galimybės pasinaudoti tarpininkavimą. Tai, taigi, e, direktyva palengvina e, tarpininkavimą, teikdama teisinės garantijas ir tai yra papildoma vertė piliečiams ir ekonomikos e, subjektams. Kiekvienas teisėjas ES gali, gali pasiūlyti šalims susitarti tarpininkavimo būdu ir jeigu jie mano, kad tai yra tinkama, pasiūlyti šalims tarpininkavimo būdą. Jeigu šalis susitarė tarpininkavimo būdu, E, sprendimo, to, to tarpininkavimo priimto sprendimo statusas yra panašus e, kaip ir teismo keliu. Todėl e, jie turi būti vykdomi valstybės narėse pagal esamas taisyklės. Žinoma, tai direktyva užtikrina, kad tarpininkavimas turi vykti konfidencialumo kontekste, o informacija, kuri yra pateikti, pateikti teiginiai, negali būti naudojami prieš tą šalį, E, kitose procesuose, jeigu e, ratifikavimas nepavyksta. Mums atrodo, kad ta procedūra yra būtina, kad šalis pasitikėtų e, tarpininkavimo procesu ir būtų skatinamos tai daryti. Tarpininkavimo direktyva numato, kad negali būti verčiama teikti pareiškimus vėliau, kurie buvo teikti tarpininkavimo būdu. Na, o po to dėl e, pribojimo laikotarpių direktyva numato, kad jeigu šalis dalyvauja tarpininkavimą, toks laikas yra sustabdamas, kad būtų garantuojama, kad jos neprarastų uh, dienos teisme. Taip užtikrinama teisė į teisingumą, jeigu tarpininkavimas nebūtų sėkmingas. Kadangi artėjo galtinis terminas įgyvendinimui, mes e, nusprendėme parengti pranešimą apie įgyvendinimą. Kaip žinote, Danija, Danijoje netaikoma direktyva, Junktinė karaly, e, karalystė ir Airija nori dalyvauti e, šios direktyvos taikymo srityje. Aš negaliu pateikti analizės apie tai, kaip direktyva detaliai gyvendinama, tačiau norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie yra svarbus įgyvendinant ją valstybės narėse. Pirmiausia, Pirmas, vienas, du straipsnis sako, kad e, direktyva turi būti taikoma tarptautinėse ginčiuose. Čia vyko ginčas tarp e, parlamento ir tarybos, parlamentas pralaimėjo tą mūšį ir dabar e, direktyva taikoma tik tai tarptautinėse ginčiuose. Tačiau mes sužinojame, kad dauguma valstybė narių teisės aktuose nėra skirtumo tarp vidaus ir tarp valstybinių ginčių. Taigi ta, tie, tos pačios procedūros taikomos nacionalinėse jurisdikcijose. Kai dėl konfidencialumo pagal 7 straipsnių dauguma valstybių narių garantuoja konfidencialumą tarpininkavimo procese ir saugo dalyvius, kad jie nebūtų verčiami duoti parodymus tolesniuose procesuose. Pavyzdžiui, Italijos, Italijoje 10 Italijos e, statymo straipsnis sako, kad teiginiai e, tarpininkavimo procese negali būti panaudoti kitose procesuose e, tarpininkas negali liudyti Taip pat visi dalyviai turi e, konfidencialumo pareigą dėl išgirstų pareiškimų ar e, gautos informacijos. Sesijos turi būti konfidencialios, nebent sąlė susitarė kitaip. Pavyzdžiui, panašiai ir Vokietijoje įstatymo projekte tarpininkas turi pareigą net skleisti informacijos ir gali atsisakyti pateikti e, duomenis kitose teisės procesas. Tačiau Švedijoje atrodo, kad konfidencialumo taisyklės skiriasi nuo direktyvos. Trečiasis Stokholmo e, komerci... komercijos namų taisyklė sako, kad konfidencialumas nėra automatiškas, reikia, kad pirmiausia šalis sustartų dėl to. Tas e, trečiasis naipsnis e, sukuria pareigą šalims laikytis konfidencialumo sustarimo, tačiau e, e, tarpininkas vis tiek gali būti liudininku kitose teismo procese. Kaip ten būtų, esame patenkinti pažanga, jeigu kalbėsime apie sustarimų įgyvendinimą, dauguma valstybių norių numato procedūrą, kad sustarimai turėtų tą pačią galę kaip ir teismo sprendimas, tai pasiekime arba per patikiant sustarimą teismui ar notarizuojant Pavyzdžiui, Graikijoje 9 e, Graikijos straipsnės, e, įstatymo straipsnė numato, kad tarpininkas e, pateikia sutarimo pareiškimą ir pateikia pirmosios instancijos teismui atitinkamoje jurisdikcijoje. Tuomet sutarimas yra gyvendintinas. Slovenijoje šalis gali susitarti dėl ginčio susitarimo, kuris yra tiesiogiai taikomas ar uh, teismo nutarimu. Kai dėl ribojimo nu, nuostatų valstybės narės renkasi įvairiausius būdus, kad šalis, siekdamas išspręsti ginčą, gali ir toliau tai, kreiptis į teismą, pasibaigus tam tikram laikotarpiui proceso metu. Įvairios valstybės narių nuėjo toliau negu direktyvos reikalavimai apskritai apskritai tas e, tarpininkavimas gali palengvinti ir teismų būklę. Taigi, valstybės narės e, teikia paskatas tarpininkavimo panaudojimui, Bulgarijoje šalis e, gauna kompensaciją 50 procentų tos kainos, kuri būtų iš jų paimama, jeigu jie kreitųsi į teismą, o Rumunijoje 100 procentų kompensuojama. Kai kuriuose šalise tarpininkavimas yra privalomas, kai ginčio negalima, dėl ginčio negalima kreiptis į teismą, jeigu jos nepabandė tarpininkavimo būdų išspręsti ginčio. Dažnai šeimos teisės atvejais. Tačiau Italija yra pirmoji šalis, kuri reikalauja, kad šalis civilinėje ir komercinėje e, situacijoje pirmiausia kreiptųsi į tarpininkavimo e, institucijas. Italijoje neseniai įsigaliojo įstatymas, kuris E, nori pakeisti visą teisinę sistemą ir e, palengvinti ap, užverstų Italijos teismų darbą, kur užtruka devynerius metus išspręsti civilinę bylą. Aišku, kad praktikoje e, tai yra negera situacija. 12 metų gruodžio mėnesį, visai neseniai, patikėjome klausimą žodžiu komisijai plenarinėje sesijoje Mes patikėme šį klausimą, nes mes norime daugiau pažangos e, tarpininkavimo metodose, e, tarpininkavimo e, procese. Tai yra labai skubu, nuosmukio metu, taupimo metu, tuo metu, kai valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti laiko taupimui ir lėšų taupimui. Tačiau situacija yra erzinanti. Turime daug literatūros, daugėja literatūros, kuri rodo, kad netgi ir esant kukliai sėkmiai, tarpininkavimas gali padėti sutaupyti. Kita vertus, yra labai mažai tarpininkavimo atvejų visoje Europos Sąjungoje ir e, to nenorėjo nei taryba, nei parlamentas priimdami direktyvą. Todėl prašome e, komisijos siekti pažangos, ir prašome komisiją užtikrinti, kad būtų subalansuotas santykis tarp tarpininkavimo ir teismo procesų valstybės narėse ir e, klausime komisijos, kaip jie norėtų pasi galėtų pasiekti tą labiau subalansuotą santyki, matant e, kažkokį bent jau minimumą valstybės narėse tarp valstybėms ginčiams spręsti. Ir pažiūrėsime, kaip komisija mums padės siekti tų minimalių lygių. Turiu pasakyti, kad komisarė Regin, Reding e, kalbėjo apie savo ketinimus pateikti komunikatą dėl tarpininkavimo kitais metais, kad būtų labiau skatinamas tarpininkavimo panaudojimas. Aš suprantu iš asmeniškų susitikimų su komisijos nare, kad jį renka informaciją dėl direktyvos perkelimo valstybės narėse. Baigiant, e, galiu pasakyti, kad mes e, lauksime 16 metų pranešimo iš komisijos, ataskaitos iš komisijos e, parengtos e, valstybių narių ataskaitų pagrindų ir tikimės, mes, mes vis dar tikime, kad tarpininkavimas yra lankstus, greitas ir nebrangus būdas spręsti ginčius. E, jis leidžia šalims labiau kontroliuoti procesą, suteikia daugiau atsakomybės spręsti ginčius ypač e, šeimų ginčiuose dėl vaikų, nes tuomet galima sustarti greičiau vaikų labui ir pačios šeimos labui, siekiant sumažinti konflikto stres, sukeliamą stresą. Turiu baigti. E, tačiau e, aš mielai atsakyčiau klausimus, tačiau turiu pasakyti kalbą ir kitoje Briuselio, kitame Briuselio gale, todėl turiu išvykti. Dėkoju. poniai McCarthy už labai įdomų pasisakymą. Jie tikrai mūsų ekspertė teisės komitete, ypač mediacijos klausimais, todėl čia tokį aukšto lygio pranešimą mums ir pateikė. Prieš už suteikdamas žodį kitam kalbėtojui, noriu priminti, kad bus klausimų atsakymų, valandėlė, jūs turite formularus visi ir galite paraš... užrašyti, jeigu norėsite užduoti klausimą, sekretoriato atstovai surinks tas anketas ir tada aš jums suteiksiu žodį. Na, o dabar suteiksiu žodį daktarui Štefanui Prayer, kuris taip pat specializuojasi mediacijos srityje. Verehrte Damen und Herren, zunächst. Ponios ir ponai, aš pradėsiu nuo klausimo. Kas iš jūsų turi išsilavinimą, mediatoriaus išsilavinimą? Kitas klausimas. Kas turi patirties mediacijos srityje, kas dalyvavo bent vienoje mediacijoje ir kas turi teigiamos patirties iš mediacijos bylų. Viskas aišku. Mano referato tema yra tokia. Kodėl mediacija ir nedažnai naudojama kaip alternatyvi konfliktų sprendimo vieta ir būdas? Šitas klausimas jau nusako problemą ir sako, kad mediacija būtų kažkas, ko galėtume norėti. Kitas klausimas yra toks, kas būtų kitaip, jeigu mediacija būtų taikoma dažniau. Iš ko mes galėtume suprasti, kad mediacija veikia? Taigi, pradėsiu nuo pinigų klausimų, nes pinigai visada yra svarbus. Ar mediacija finansiškai naudinga, ar kas nors ją gali finansiškai remti ir ar ji iš kitos pusės ar mediacija finansiškai nenaudinga ir tada jie niekas nenori naudotis. Tai kalbam apie mediacijos rezultato užfiksavimą raštu. Austrijos teisėje mediacija turi būti pateikta raštu, tai yra kaip taikinimo sutartis ir jos mokestis yra vienas procentas nuo ieškinio vertės. Užfiksavimas raštu garantuoja teisinį tikrumą ir aiškumą, tačiau yra visiškai kontraproduktyvu tokį teisinį tikrumą nubausti valstybinė rinkliava. Nežinau, kaip yra kitose šalise, tačiau mano nuomonė, tokie mokesčiai, tokios rinkliavos turėtų būti panaikintos. Toliau apie pinigus. Mediacija visada reklamuojama kaip labai pigi kaip pigus kelias spręsti ginčius. Tačiau šitas argumentas neturėtų būti pervertintas. Mes viską reklamuojame, sakydami, kad tai yra pigu. Mediacija yra alternatyva. Ir kaip alternatyva turėtų būti atnešti kokiu nors privalumu. O kokie tie privalumai? Atsakomybė, galimybė apsispręsti, Tai reiškia, kad žmonės konfliktinėje situacijoje gali patys spręsti savo gyvenimo kokybės ir veiksmų klausimus. Taigi, toks argumentas yra gyvenimo kokybės didinimas, bet jį labai sunku parduoti, taip sakant. Jeigu patys neturite patirties su mediacija, tai jūsų neįtikins paprasčiausi žodžiai kokiame laikraštyje ar straipsnis ar skelbimas. Kitas dalykas susijęs su mediacija advokatai. Mediacija reklamuojasi, sakydama, kad ji yra pigi ir atsiriboja nuo advokatų veiklos, nes advokatai esą yra labai brangus. Advokatai šito argumento, žinoma, nenori priimti, jiems jis nepatinka, tai visiškai suprantama, ir jie argumentuoja taip mediatoriai paprastai neturi pakankamai teisinės kompetencijos ir jų mediacijos procesų rezultatai gali būti teisiškai migloti. Tai yra suprantama. Aš pats esu notaras pagal profesiją. Notarai nuo pat pradžių buvo įsitikinę, kad jie yra tie, kuriems turėtų būti patikėta mediavimo pareiga. Taip gali padaryti tik tai, pasakyti tik tai tas, kuris neišmano mediacijos. Aš, aš tai žiūriu labai kritiškai. Žinoma, notaras veikia premediatyviai, taip sakant, jisai už, užbėga už akių ginčiui, bet mediacija yra visai kas kita. Austrijoje notaras yra įpareigotas tam tikrais atvejais būti tarpininku, ieškant taikaus susitarimo tarp kokiu nors nesutarančių šalių. Kaip tai gali pavykti, jeigu jis neturi tam tinkamų žinių, nėra baigęs mediacijos mokslų. Todėl aš reikalauju, kad visos profesijos, kurios susiję vienai par kitaip su konfliktais, turi įtraukti į savo studijas mediaciją, bent minimaliais mastais. Kitas dalykas, kaip mediantai, tai yra konflikto šalis, susiranda savo mediatorių, galbūt per teismą. Austrijoje yra toks pilotinis projektas vykdomas, per kurio metu teismai teikia informaciją apie mediaciją, pasikviečia šalis, būna tokie mediacijos tarpininkai, sukuria tam tikrą kontekstą susitarti. Viskas skamba daug paprasčiau, negu yra iš tikrųjų, ypač jeigu pagalvosim apie tai, kad mediacija tai nėra kažkokia tai profesija, kuri būtų jau aiškiai identifikuojama ir būtų įstatymiškai saugoma, nes kiekvienas, kas nori, gali vadintis mediatoriumi ir neturi įrodyti kvalifikacijos, jeigu nori juo tapti. Man tai taip pat atrodo netinkama. Kaip tik reikėtų šią veiklą sieti su giliu teisiniu išsilavinimu ir atitinkamais draudimo apsaugos elementais. Dar viena problema, pagrindinė problema yra ta, kad žmonės, kurie neturi jokių prielaidų tapti gerais mediatoriais, jais tampa. Žinoma, mediacija tai yra laisvanoriškumas. Bet laisvanoriškumas tai įtraukia laisvą valią, pasitikėjimas, tam reikia atitinkamai pasitik, pasitikėjimą keliančių savybių, ir atsakomybės. Ir labai dažnai mediatoriai šitų savybių neturi. Sakykime, jauni žmonės, dar moksleiviai susiduria su etinėmis problemomis, jie turi išmokti komunikacinių pagrindinių taisyklių, turi išmokti klausytis. Skamba paprastai, bet nėra taip paprasta. Todėl aš siūlyčiau mokyklose stiprinti etikos pamokas, etikos dėstymą, kad jauni žmonės išmoktų klausyti ir vertinti. Paminėjau keletą problemų susijusių su mediacija ir norėčiau dabar šiek tiek pacituoti jums mediacijos įstatymo Vokietijoje komentarą. Perskaitysiu vieną sakinį, kuris mano galva labai aiškiai nusako mediacijos esmę. Mediacija turi ne tik išspręsti konkretų konfliktą, konkretų konfliktą, bet ir prisidėti prie to, kad šalis išmoktų ateityje geriau komunikuoti, geriau suvokti vieną kitą ir pačius galėtų spręsti savo problemas ir ginčiai netaptų taip greitai teismų nagrinėjimo reikalų. Taigi, jeigu mediacija veiktų, jeigu ji funkcionuotų visuomenėje, jeigu ją vykdytų kompetentingi žmonės, kurie galėtų iš tikrųjų ją įgyvendinti, tai ilgalaikėje perspektyvoje mes patys turėtume išmokti spręsti savo konfliktus. Ir mano įsigiliu įsitikinimu, tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dėkojame, daktarė Trajeri. Ir grįžkime dabar prie įprastinės arba iš anksto numatytos mūsų darbo tvarkės. Mes šiek tiek pakeitėme kalbėtojų eilę, nes tai buvo būtina dėl to, kad, kai, kad kolegė Makafi turėjo išvykti į kitą posėdį. Tikiuosi, kad jūs atleisite man už tokį pakeitimą. Dabar pakviesiu profesorę Ksandrą Kramer, kuri yra privatinės teisės profesorė Erasmus universitete Rotterdame. Mums bus pristatytos spragos tarptautinėje privatinėje teisėje. Prašau. Thank you. <clears throat> Thank you for the... Dėkuoju, dėkuoju Jums už kvietimą kreiptis į šią garbingą auditoriją ir už kvietimą pristatyti Jums atlikti tyrimą. Šiandien aš kalbėsiu angliškai, o ne olandiškai, kaip praeitą kartą. Tiesiog noriu perspėti vertėjus. Džiugiuosi, jog Europos parlamentas aktyviai domėsi privatinę, e, tarptautinę privatinę teisę ir labai svariai prisideda prie rengiamų dokumentų. Taip pat džiaugiuosi, kad e, buvo pasirinkti būtent tokie airijos pirmininkavimo prioritetai, kurie buvo mums šiandien pristatyti. Ir taip pat dėkoju Europos komisijai už jos darbą. Aš manau, kad mes visi žengėme teisingų e, kelių. Kaip jums visiems yra žinoma, tarptautinė privatinė teisė pradeda veikti tuomet, kai teisiniai santykiai turi tarptautinį elementą. Ir ta, tam tikrai prasme tai yra tarptautinė teisė. Tačiau tarptautinė privatinė teisė tradiciškai yra nacionalinės teisės dalis, kurią reguliuoja, reglamentuoja e, nacionaliniai teisės kuriejai. Taip pat egzistuoja tarptautinės konvencijos, kurios taip pat papildo tarptautinę privatinę teisę. Kaip jums yra žinoma, po to, kai buvo praplėsta ta ES kompetencija, įsigaliojus 97 metais Amsterdamo sutarčiai, ES taip pat dabar gali dalyvauti formuojant tarptautinę privatinę teisę. Ir yra parengta bendra sistema, tačiau ji dar nėra baigta kurti. Ir būtent mūsų tyrimas ir turėjo ištirti kokios spragos šiuo metu egzistuoja Europos tarptautinės privatinės teisės sistemoje ir aptarti, kaip šią sistemą galima būtų koreguoti. Ir taip pat mes e, turėjome pasvarstyti apie tai, ar mums nereikėtų išsamesnės Europos tarptautinės privatinės teisės sistemos ar net kodekso. Ir jei tokios sistemos reikia, tuomet kaip galima būtų ją formuoti. Uh, Šiandien aš kalbėsiu apie tris uh, klausimus, kurie yra susijęs su tarptautinė privatinė teisė. Tai yra uh, tarptautinių sprendimų pripažinimas ir vykdymas, ir, uh, ir kitais klausimais. Bet aš nekalbėsiu apie meditaciją. Kodėl tarptautinės privatinės teisės taisyklės yra svarbios todėl kad šios taisyklės prisideda prie to, kad tinkamai funkcionuotų vidaus rinka ir kad piliečiai galėtų džiaugtis e, laisv, teisę laisvai judėti. Tarptautinės privatinės teisės taisyklės taip pat turėtų pas, uh, užtikrinti didesnį skaidrumą tarptautinėse bylose uh, ir tarptautinė. Uh, palaikant tarptautinius santykius, ar tai būtų šeimos santykiai ar prekybos santykiai. Pavyzdžiui, jeigu jūs perkat ką nors internetu, tuomet taikomos yra šios taisyklės. Toliau. Šios taisyklės yra labai svarbios ir ES pilietybės atžvilgių. ES pilietybės savoka ir nediskriminavimo principas yra dalykai, kuriuos galima būtų įgyvendinti tik tuo met, kai bus užtikrinta tai, jog taikomos visoje ES vienodos taisyklės tarptautinės privatinės teisės e, e, bendrosios taisyklės būtų naudingos ir mūsų teismams, ir e, teisininkams, ir teisėjams. O dabar leiskite pakomentuoti dabar, dabar egzistuojančią sistemą, kurią mes išsamei išnagrinėjome. Mes pastebėjome, kad pagal sutarties dėl ES veikimo 81 straipsnio antrąją dalį nustatytos kompetencijos ribos yra gan plačios. Tačiau šeimos teisės srityje reikia sprendimus priimti vienbalsiai. Tai reiškia, kad reglamentuoti šią sritį yra sunkiau. Kaip yra nurodyta minėtos 33 dalyje. Teisminį bendradarbiavimą šioje srityje taip pat ta, ta, reglamentuoja dvi direktyvos ir mes laukime kitų ta, e, sprendimų. Be to, egzistuoja ir atskiros tarptautinės privatinės teisės taisyklės, kurios yra nustatytos e, atskiriuose direktyvose. Iš esmės galima būtų padaryti išvadą, jog dabartinė sistema turi labai plačią aprepti. Tai, ta, e, ir pritaikymą, tačiau vis dėl e, joje išlieka nemažai spragų, ji nėra pakankamai nuosekli ir kai kur, kad taisyklės yra dubliuojamos. Taigi dabar spragos. Mes pabandėme jas apibrėžti, pirmiausia, nagrinėdami įvairius reglamentus, kurie šiuo metu galioja ir įsigilindami į šių reglamentų taikymo sritį. Antra, mes atlikome sisteminę tarptautinės privatinės teisės analizę. Pirmiausia, nagrinėdami galiojančias taisyklės, tiek nacionalinės, tiek tiek bendresnės taisyklės ir mums pasirodė, jog teisės kuriejas turėtų daugiau dėmesio skirti toms spragos, kurios pasikartoja, kurios yra sisteminio pobūdžio, arba tiems dalykams, kurių šiuo metu dabar galiojančios taisyklės visiškai nereglamentuoja. Taigi, kas yra tos spragos ir kaip galima būtų jas užpildyti? Pavyzdžiui, ne šeimos teisės srityje mes. Uh, nusprendėme, jog nėra jokių taisyklių reglamentuojančių nusavybės teisę. Direktyvose nustatytos taisyklės yra labai e, negausios. Taip pat nereglamentuojama ne yra patikos savoka ir verslo teisė. Kolektyviniai ieškiniai, arbitracija, arbitražas taip pat yra sritis, kurios nėra pakankamai gerai e, reglamentuojamos. Šeimos srities srityje yra rimtesnių spragų susijusių su santuoka, su registruotomis partnerystėmis, su fizinių asmenų vardais ir pavardėmis, įvaikinimu, vaiko kilme, e, suaugusių apsauga ir fizinių asmenų statusu ir pareigomis apskritai. Ir mes turime teisės, kurios, e, taisyklės, kurios rekomenduoja skirybas ir teisinę separaciją arba sprendimą gyventi skiriam, tačiau šios taisyklės nėra taikomos visoje Europos Sąjungoje, nes šios taisyklės yra taikomos pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą. Tai reiškia, kad jas taiko tik kelios valstybės narės. Toliau. Ką mes galėtume daryti? Ar mums reikia tarptautinės privatinės teisės kodekso? Be abejo, būtų puiku, jeigu visos taisyklės būtų apibrieštos viename dokumente ir tuomet galima būtų sistemingai ir nusekliai jas taikyti. Galima būtų apibriežti pagrindinius principus, pamatinius principus ir po to pereiti prie konkrečių atskirų teisės sričių. Uh, Mūsų diskusijos su uh, mūsų padėjėjais ir partneriais valstybės narėse parodė, jog ES mes dar neturime bendros, uh, bendros suvokimo, kas yra kodeksas. Kolegos iš Junktinės karalystės ir kitų bendrosios teisės sričių nemėgsta žodžio kodeksas žodis kodifikavimas jiems nelabai patinka, todėl aš manau, kad mes turėtume pradėti pirmiausia kalbėti apie tai, kas yra kodeksas. Gal reikėtų tą taisyklių savadą kitaip pavadinti, tai galėtų būti kelio žemėlapis ar taisyklių savadas. Toliau mes manome, mes e, išsiaiškiname, jog valstybės narės nori praplėsti dabar galiojančią privatinės teisės, tarptautinės privatinės teisės sistemą. Ir tai reiškia, kad turime žengti uh, žingsnį to link. Taip pat neaišku, pavyzdžiui, kaip galim būti taikomos kai kurios e, pirmenybė turinčios taisyklės. Yra ir kai kurių teisės ryčių, kuriuose daugiau, e, vėlgi, kur egzistuoja skirtingos e, savokos. Ir žinome, kad skiriasi, skiriasi požiūris į kai kurių tokius dalykus kaip uh, uh, homoseksualų uh, santokos, registruotos partnerystės, įvaikinimas. Šios dalykus reglamentuoja nacionalinė teisė. Ir tai neturėtų trukdyti bendroms tarptautinės privatinės teisės taisyklėms, uh, nes mes kalbėjome ką tik apie tai, kad tai, kas, e, jei teisinis sprendimas yra priimamas vienoje valstybėje narėje, jis turėtų būti pripažintas ir vykdytinas kitoje valstybėje narėje, tačiau vis tiek šios rytis yra gan jautrios ir todėl e, čia reikėtų elgtis kiek atsargiau. Taigi, ką mes turėtume daryti? Po įvykusių diskusijų ekspertų grupėse mums pasirodė, kad trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu reikėtų pirmiausia užpildyti dabar egzistuojančias spragas ir pirmiausia reikėtų imtis veiksmų ne šeimos teisės rytyje, dėl to, kad tai bus paprasčiausia. Nusavybės teisė ir verslą reglamentuojančios taisyklės. Tai turėtų būti dalykai, kuriems galime skirti šiuo metu daugiau dėmesio. Šeimos teisė, čia jau kaip ir buvo kalbėta šiandien, teisingumo teismas priėmė kelis svarbius sprendimus ir čia reikėtų skirti ypatingą dėmesį santokų registruotoms partnerystėms ir fizinių asmenų vardų nustatymui. Ir savo tyrimę mes taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kas mano galva yra labai svarbu. Uh, Mes šiuo metu puikiai bendradarbiaujame su Hagos konferencija dėl tarptautinės privatinės teisės. Nes kai kurie klausimai, apie kuriuos mes kalbame šiuo metu, bus svarstami ir šioje konferencijoje. Ir todėl šis bendradarbiavimas yra svarbus. Kaip galima būtų užpildyti minėtas spragas trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu? Mes manome, kad reikėtų laipsniškai, žingsnis po žingsnio priiminėti teisės aktus e, atskiriuose sritise ir vengti tokio be, ben, bendrų e, plačių mostų. O kai užpildysime da, dabar egzistuojančias spragas ir kai geriau suformuluosime kai kurias bendras savokas, tuomet mes manome, jog galima būtų kodifikuoti dabar galiojančias taisyklės ir gal net parengti e, visapusiškesnę tarptautinės privatinės teisės sistemą ar net kodeksą. Dėkuoju. Bardzo dziękuję pani profesor Kramer. Dėkojame profesoriai Kramer už įdomias mintis, įdomų pasisakymą ir iškart tęsime toliau, toliau kalbės ponas Nick Pozit iš Birmingemo. Jis kalbės apie naudą, kuri galima būtų, kurios galima būtų tikėtis taikant tarptautinę privatinę teisę Europoje. Ačiū. Thank you, Chair, and... Ačiū pirmininkė, labas rytas. Aš esu Nikas Bozijat. Man atrodo, kad aš čia pakviestas todėl, kad aš E, rengiau ne vieną poveikio vertinimą Europos komisijai, vertinant įvairius pasiūlymus, įskaitant ir tuos, kurie yra susiję su šeimos nusavybės teisė, e, paveldu ir testamentais ir taip toliau. E, dabar kalbame apie tyrimą, kurį darėme Europos parlamentui. Tai yra, kiek kainuoja Europos masto veiksmų nebuvimas, bandant nustatyti, kokiu mastu E, tai kainuoja visuomeniai, asmenims ir bendrovėms, jei nėra e, veikiančios privatinės tarptautinės teisės aspektų. Aš suprantu, kad aplink mane sėdi e, teisėkuros praktikai šioje srityje, o aš kalbu, žvelgdamas visą tai šiek tiek kitokios perspektyvos, labiau kaip ekonomistas tačiau pabandysiu, kaip tie galėdamas tai susijęti per pavyzdžius. Aš parengiau medžiagą, kurią, kuri jums tikriausiai išdalinta ir iš eilės apie tai kalbėsiu. Parlamento darbas yra remiantis tuo darbu, apie kurį kalbė, kalbėta prieš mane, numatyti tas sritis, kurias reikėtų iš, tas spragas, kurias reikia ištirti, kiek kainuoja veiksmų nebuvimas E, kalbant apie bendrą rinką ir siekiant e, pateisinti ir ieškant padėtinės e, pridinės vertės europinių veiksmų prasme. Bandome išsiaiškinti, kiek tokias išlaidas galima sumažinti taikant tarp, privatinę tarptautinę teisę. Šis tyrimas užtruko apie keturis mėnesius ir mes dar turime galimybių pakoreguoti tą tyrimą, nes jis nebaigtas iš esmės svarbiausios savokos yra e, tos, e, ta kaina kyla dėl to, kad yra skirtingi teisiniai režimai, kuriuos gali, galėtų sumažinti e, privatinę tarptautinę teisę. O tai, aš negaliu papildyti tuos teisės apibendrimą, aš suprantu, apibūdinamą aš suprantu, kad tai gali ribotis tokiais klausimais, kas priima sprendimus, kaip jie pripažįstami, Tačiau čia galima kalbėti ir apie švelnesnės priemonės, kurios sukelia tas išlaidas. Ir mes tyrimę kalbėsime taip pat apie naudą ar kodifikavimą e, šios privatinės tarnės teisės ateityje. Kalbant apie kainas, kokios tos kainos, kaip jas, ką, ką galima sumažinti. Tai yra kaina piliečiams, skaidant nepilnamečius, dėl jų laisvo judėjimo pribojimo ar bet kokių teisinių santykių ar netikrumo, dėlsimo, galimo jų teisų pažeidimo šeimos reikalose. Tai yra kaina, teisinė kaina piliečiams, dėlsimas, netikrumas, taip pat kasdienio valdymo e, veiksmų aspektai susiję su jų nusavybė. Čia kalbame apie didesnę prekių ir paslaugų kainą dėl skirtingų teisinių režimų. Kai kalbam apie verslo ir e, vartotojų sandorius e, tarp valstybinių mastų, tai tam tikrai apribojimai, kurie padidina kainą. E, didesnis tyrimų kainos lygis dėl skirtingų teisinių režimų, kai kalbama apie čia minėtą nemokumo direktyvą Ir šie visi skirtumai gali prisidėti prie tam tikros trinties, kurie atgraso judėjimą tarp valstybių narių. O tai galbūt mm, didina ir prekių bei paslaugų gamybos kainą valstybės narėse dėl darbo rinkos disbalansų. Europos Sąjungoje yra gana mažai tarp valstybinio judumo. Tie kainų elementai yra papildomas e, sandorio planavimo e, ar sutarties e, išlaidos. Pavyzdžiui, jeigu tarptautiniu mastu, tarptautinė pora rengiasi vesti ar planuoja investuoti kitoje valstybėje narėje. Papildoma dėlsimo ar teisinių procesų kaina Galbūt teisininkai kartais iš to netgi ir išlošia. Slapta, slaptos kaina, slapta kaina kartais e, brangiai kainuoja sprendžiant konfliktus ir verslas arba žmonės geriau kenčia, o nesiekia teisingumo dėl to. Taip pat teisinio netikrumo kaina, e, kurios daro poveikį silpnesniam partneriui e, yra emocinių išlaidų, emocinė kaina tam tikra. Taip pat e, yra kaina dėl to, kad sutartis yra ne, nesudaroma, nes vartotojas kartais e, sutinka mokėti daugiau už tą patį, pirkdamas vietoje, negu kad pirkdamas tai kitoje valstybėje narėje. Ir tai e, atsiranda didesnis noras mokėti E, didesnę kainą už tą pačią prekę, netgi galbūt e, mokant tam pačiam tiekėjui. E, netgi, nes gali būti didelis kainos skirtumas, netgi įskaitant ir PVM. Galbūt tiesiog dėl to, kad žmonės gali apie tai net nežinoti ir tai gali sudaryti milijardus. na, kaina piliečiams ir e, še, šeimų reikalose. Vis daugiau tarptautinių porų yra ES. Galiu čia priskirti ir save prie šios statistikos, nes mano žmona prancūzė yra papildomų teisinių ir emocinių na, kainų siekiant įgyvendinti šeimų norus, išspręsti ginčius dėl vedybų, tėvų atsakomybės, skirybų ir panašiai ir tai gali turėti poveikį laisvam judėjimui, kuris savo ruoštų e, turi tam tikrą kainą darbo rinkai dėl jos disbalansų. Na, dėl e, atsiranda didesnė kaina, prekių ir paslaugų kaina verslui, dėl skirtingų vartotojų apsaugos įstatymų ir netikrumo, e, sprendžiant ginčius Lygiai grečiai e, vartotojai nenori e, sudaryti tokių sutarimų, prekybos sutarimų dėl e, tam tikrų netikrumo aspektų. Tuomet atsiranda skirtumai, kaip sakiau, kainose už tas pačias prekes ar paslaugas. Kalbant apie nemokumą, verslas gali norėti imtis veiklos e, kitoje valstybėje narėje, nes gali būti netikrumo dėl nemokumo, o potencialus kreditoriai gali vengti verslo su užsienio bendrovėmis, nes e, gali save vertinti, matyti, kad jie yra paskutinėje eilėje, kai nemokumo atveju yra e, įmonai taikomas administravimo režimas. Taigi e, vieta, verslo vieta gali turėti reikšmės konkurencingumui, o viešųjų pirkimų rinka e, taip pat čia yra svarbi, nes tikriausiai dažnai dėl, dėl nelankstumo mokame daugiau. Na, visa tai turi pasiekmių laisvam judėjimui, turi potencialų poveikį e, darbo rinkos disbalansams ir esant dideliam nedarbui šiuo metu darbo rinkos e, paklausos ir pasiūlos konfliktai egzistuoja tam tikrose sektoriuose. Tai didina kainą, mažina konkurencingumą. Taigi yra didžiulis potencialas. Tos sritys, kuriams skirsime daugiausia dėmesio, gana artimai atitinka e, ir tas sritis, kurios manėtos prieš tai pristatydame tyrimę. Tai apie tai nekalbėsiu, tačiau noriu pakalbėti šiek tiek apie šeimų nusaibės režimą, nes e, tai atspindi tą požiūrį, kurio laikysimės kitose sritise. Iš esmės yra skirtumų valstybių narių teisiniuose režimuose. Pagrindinė problema yra neveiksmingas, neefektyvus likvidavimo tvarkymas, kai kalbam apie tarptautinį nusaibės režimą, pavyzdžiui, e, šeima turi nuosavybės įvairiose valstybės narėse, e, tai viskas tampa per daug sudėtinga. Kas viso to poveikį patiria? Pirmiausia, e, išlikę gyvi sutoktiniai ar partneriai, e, e, skirybų ar mirties atveju, koks poveikis, asmeninis stresas, išlaidos, laikas, dėlsimas. Pabandėme tai išmatuoti, kokie, koks yra problemos mastas. ES yra 122 milijonų vedybų, maždaug čia įtrauktos registruotos partnerystės apie 20 milijonų jų turi tam tikrą tarptautinį elementą, tai yra iš kitos valstybės narės esantį partnerį ar panašiai. Nepaisant tos trinties judėjime, daug porų gyvena kitoje valstybė narėje. Kartais jos galbūt nežino, kur jos pakliuvo, kokį poveikį tai turi jų teisėms. Ir daug žmonių turi nuosaivės užsienyje ir tai prisideda prie komplikacijų. Na ir dėja, gerai, kad yra vedybų, tačiau dėja yra ir skirybų. Ir e, sprendimų gyventi atskiriai ar, ar atsiskirimų dėl mirties. Tikiuosi, kad čia yra patikima statistika. Problema kad bandant, tai, tai nepalengvina apskaičiavimo individus, individams. Tačiau kokios yra potencialios kainos, išsiaiškinant savo teisės. Kartais yra teisinių, pas, e, teisinių kainų, teisinių išlaidų, e, kuomet e, stoktinis sunka teisė parduoti nusaibę yra pribuota. Gali papildomų išlaidų kilus, atsiradus skiryboms, gali būti papildomų ginčių, kai reikia patikslinti vertinimų e, dėl to, kokios teisės taikomos nuosavybei, e, mirusų toktinių ir panašiai. Aš parengiau lentelę, kuri pademonstruoja mūsų požiūrį į visą, viso to mastą. Atsižvelgiant į praktikų pastabas apie tai, kada, kaip dažnai kyla problemos ir kiek maždaug tai kainuoja vidutiniškai, E, įvairių problemų atvejais, įvairiais etapais e, tarptautinių vedybų, e, kai turime turto užsienyje. Na, mūsų bendras vertinimas yra 1,1 milijardo eurų per metus. Tam tikrą prasme šis skaičius aišku, jautrus tam tikriems tam tikroms prielaidoms, nes čia gana nedidelė suma, nes mes taikėme gana konservatyvias prielaidas. Galima kalbėti, pavyzdžiui, apie emocinės kainės išlaidas, ne, ne tik tiesioginės išlaidas. Jeigu jas pridėtume, tai tos išlaidos būtų žymiai didesnės. Poveikio vertinime Europos komisijai mums pavyko uh, turėti galvoje ir pateiktus pasiūlymus ir įvertinti, kiek tas išlaidas būtų galima sumažinti, įvertinus tuos jau pateiktus dabar pasiūlymus. Mūsų darbas Europos parlamentui yra bandymas taikyti panašų požiūrį kitoms sritims ir toms spragoms, kurias minėjo prieš tai kalbėjusi prelegentė. Labai ačiū. Bardzo dziękuję panu Bozet za. Dėkojame ponui Bozet už kasdienių problemų pavaizdavimą. Europos parlamente mes puikiai suvokiame, kad yra visas veiklos spektras, kad yra didžiulė erdvė, kurios viduje galima unifikacija, suvienodinimas, kur galima ieškoti bendrijus, bendrų sprendimų. Uh, Mes suvokiame, kad tai mažina išlaidas ir mažina tą emocinės negatyvumą, kurį jūs minėjote, ir lengvina piliečių ir firmų įmonių gyvenimą. Tačiau įdomu, kaip į tai žiūri nacionalinių parlamentų atstovai, ką jie mano apie tokius vienodinimą. Dabar turi, turime valandą klausimams ir atsakymams ir diskusijai su tais ekspertais, kuriuos, su tais referentais, kuriuos jau išklausėme. Kolega Masi, prašau. Prezidentai. Bueno, so... Dėkuoju, pirmininkė. Aš Europos parlamento narys bei teisės komiteto narys. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad galėjau šiandien dalyvauti šiame posėdėje ir klausytis jūsų dėstymo. Deja, po pietų dėl savo parlamentinių įsipareigojimų negalėsiu dalyvauti posėdėje, tačiau mano buvęs kolega ir draugas Lėnė ir Aleksandr Tarin, Tain, Aleksandra Tain yra šio posėdžio dalyviai ir jie manau, kad mane tinkamai atstovaus. Europos parlamentas mėgina spręsti ne vieną čia minėtą klausimą, ypač išlaidų klausimas mums rūpi. Jį minėjo ne vienas referentas, kalbėjęs lygi šiol. Išlaidos auga ir tai yra susijęs su tam, tikru, tam tikrais trūkumais, tiek laisvių, tiek ir pasitikėjimo trūkumų. Aš pats buvau advokatas ir dirbau juo ne vienus metus. Ir 2004-aisiais tapau europarlamentaru pirmą kartą. Ir būdamas advokatu, aš tikrai patyriau ne vieną tokį neigiamą dalyką. Na, o septintajame dešimtmetyje, prieš beveik pusšimtį metų, pirmą kartą užėjęs į savo tėvo kontorą, Ispanijos provincijos sostinėje pamačiau, kad beveik visi advokatai yra susitaikymo priešininkai. Niekas nesuinteresuota susitaikyti, kaip tik verta visus supriešinti. Ir tų ginčių jau ir taip pakako, bet visi jų norėjo tik tai dar daugiau. Na, 50 metų praėjo nuo to laiko ir aš pats patyriau, kaip keičiasi požiūris, kaip keičiasi visas horizontas. Dabar matome, kaip tarptautinių lygmenių, tarptautinėse bylose ieškoma kitų kelių Žinoma, tai susiję ir su teisės aktų infliacija, su jų gausa. Tarpininkavimas, mediacija teisiniuose ginčiuose tapo labai svarbių dalykų. Vis daugiau žmonių renkasi šį kelią, taip kaip tą minėjo daktaras Praja. Jis paklausė jūsų, ar kas nors yra susidūręs su mediacija, klausė taip pat ir ar tiesa yra tai, jog mediacija mažina išlaidas, lyginant jas su, sakykime, išlaidomis teismui ir advokatams. Mes įsivedame sistemą, panašiai į amerikiečių sistemą ir už minutės, ko ne sekundės advokato darbo reikia mokėti nemažus pinigus susidarius tokia situacija, mediacija, žinoma, yra patraukli, tačiau ir ten reikia mokėti honorarus. Tačiau pasižiūrėkime, ką ES nori padaryti, kaip ji nori griepti tą jautį už ragų, kaip mes sakome Ispanijoje. Jeigu tikrai sukursime patrauklę sistemą, ir kalbu ne tik apie mediaciją, uh, kaip apie mūsų darbo rezultatą, bet apie mediaciją kaip procesą, kaip tą minėjo daktaras Praeris, tai turėtų tapti tam tikrą visuomenės gyvenimo dalimi. Bet mes turime tokios siekti tokios prokuratūros ir advokatūros, kuri taip pat imtųsi iniciatyvų šioje srityje, kuriam, kurie žiūrėtų į mediaciją kaip į priemonę spręsti ginčius. Kalbės dar E, kolegė profesorė iš Birmingemo ir aš esu Birmingeme susitūrę su didelė, didelė tarpininkavimo problema, taikinimo procedūra, kurią mes galėjome išspręsti tik tai trečiojoje šalyje, tačiau visas tas procesas kainavo nežmoniškai didelius pinigus. Taigi, daktarė Praer, jūs tikrai paminėjote pačius esminius svarbiausius dalykus. Mes turime pakeisti Europos piliečių mentalitetą per mediaciją. Turime tą daryti per notarus, per advokatus, remiant Europos Sąjungai. Mes galime pasiekti esminių pakeitimų, tą minėjo ir profesorė Kramer. Norime paprastesnės, teisinė prasme, atviresnės Europos ir komunikabilesnės Europos. Jeigu no, to norime, turime eiti šiuo keliu. Labai Jums ačiū už pasisakymus šiandien. Visiems Jums galiu tikrai tik pritarti ir tikiuosi ir esu įsitikinęs netgi, kad jūsų pasisakymai taps mums postumiu tolesniam darbui ir mūsų darbas bus nuo to tik sklandesnis ir lankstesnis. Ačiū. E, Dėkojame. Kolega iš Ispanijos sako pirmininkas, aš norėčiau paklausti ko nors, iš, pasiteirauti jūsų, ar kas nors norėtų pasisakyti, ar ko nors užklausti mūsų garbių referentų. Mm-hmm. Ar kas nors nori pasisakyti tą temą, kurią mes ką tik aptarėme? Na, nematau norinčių pasisakyti. Tuomet ir pereikime prie kitų pasisakymų. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų seminaro dokumentus galite pas, e, pamatyti, su jais susipažinti mūsų internetinėme puslapyje. Čia yra patikti ir adresai, kuriuose kuriuos surinkę jūs viską rasite. Na, o dabar einame prie kitos mūsų seminaro dalies. Kalbėsime apie Roma 2 reglamentą bei apie mechaninių transporto priemonių draudimo klausimus. Dabar kalbės o, profesorė ponas profesorius Ansga Štaudingė iš Bielefeldo universiteto. Sehr geehrte Damen und Herren, Verkehrsunfälle mit. Ponios ir ponai, transporto avarijos, turinčios tartautinį aspektą, atsitinka labai dažnai. Koks turi būti ES teisės aktų lydėjų tikslas atsižvelginti šios faktus? tikslas turi būti surasti gerą pusiausvyrą tarp visų suinteresuotų šalių. Ar mes jau esame pasiekę šio tikslo? Mano supratimu, tik iš dalies. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Jeigu kas nors gyvenantis Vokietijoje važiuoja į Belgiją dėl privačių priežasčių, dėl to, kad dirba Belgijoje ir Belgijoje patenka į avariją atsitinka, tada kyla klausimas, ką, iš ko jis gali reikalauti nuostolio atlyginimo ir kurioje šalyje. Žmogus grįžęs į Vokietiją galbūt gali iškelti ieškinį Belgui ar Belgijos vairuotojui pagal Vokietijos teisę, bet tai nėra te patrauklu. Paprastai kreipiamasi į civilinio draudimo įstaigą, o ne tiesiai į atsakovą. Visi žinom, kad nukentėjusysis gyvenantis Vokietijoje galėtų apskūsti atitinkamą draudimo įstaigą ne tik Belgijoje, bet ir Vokietijoje. Ta leidžia Briuselis vienas reglamentas ir ateityje čia irgi niekas nesikeis, net ir pakeistas šis reglamentas, nukentėjusiejam leidžia kreiptis į savo šalies teismą su ieškiniu kitos šalies draudimo institucijai. Mes tyrėme tokį atvejį ir mm, žinome, kad Lugano konvencijoje yra labai panašus e, labai panašios nuostatos. O ką numato tarptautinė privatinė teisė. Jeigu toks ieškinys yra iškeliamas, sakykime, nukentėjusysis yra vokietis, tai vokiečių teismas naudoja Roma 2 reglamentą, taiko jį. Bet ne visose valstybėse taip galioja vienodai. Kai kuriuose valstybėse autoavarijoms yra taikomas Hagos konvencijos nuostatos, o Danija turi savo atskirą privatinę tarptautinę teisę kurią ir taiko. Taigi galima sakyti, kad yra trys būdai spręsti ir tas trijų juostų kelias, kaip aš jį pavadinu, ne visuomet nuveda mus į tą patį tikslą. Taigi, šiuo metu dėje yra situacija tokia, kad galime taikyti tris teisės šaltinius tarptautinėje privatinėje teisėje ir kiekvienas iš jų, kiekvieno iš jų taikymas gali nuvesti mus į skirtingą pusę. Kitaip sakant, mes dabar galime užsiimti teisiniu turizmu. Nes galime kreiptis į teismą ne tik savo šalyje, bet ir draudiko šalyje. Ir priklausomai nuo to, kur bus kreipiamas į teismą, bus arba taikoma Roma 2, Hagos konvencija, o galbūt ir Danijos specifinė kolizijų teisė. Ir tai turi įtakos galutiniam rezultatui. Taigi, kaip matome, kad teisinis suvienodinimas kol kas dar yra tik tai siektinas tikslas. O ką tai reiškia mūsų teisiniam užtikrintumui? Jeigu tai bus procesas Vokietijoje, teismo procesas Vokietijoje, jeigu nukentėjusysis apskūs Vokietijoje Belgijos draudiką, tai bus taip. Vokietijos teismas sprendžiant tarptautinius klausimus, yra kompetentingas, bet turi per Roma 2 reglamentą taikyti užsienio teisę galų galiau. Ką tai reiškia taikymui tokiame, teisės, tokiame teisinėme ginče? Te, užsienio teisės taikymas yra skirtingas. Vokietijoje taikomas, laikomas tokio principo, kad ta teisė turi būti dar taikoma automatiškai pagal e, teismo kompetencija, bet taip irgi yra ne visose šalyse. Čia procesų kultūra yra skirtinga, bet Vokietijoje mums reikia eksperto, kuris galėtų įvertinti užsienio teisės nuostatas. Taigi toks procesas automatiškai jau yra labai brangus ir ilgai trunkantis. Be to, kyla pavojus, kad Vokietijos teismas taikydamas užsienio teisę galiausiai perduos savo kompetenciją, tiesiog to eksperto atsakomybę ir jo rankas. Ir visai neaišku, ar tikrai jis, tas teismas, išvengs klaidų. Galbūt ir taip, bet teoriškai klaidų, taikant užsienio teisę, šalies viduje gali pasitaikyti kur kas daugiau negu taikant savo teisę. Kitas dalykas - nuspėjamumas yra visiškai kitoks nei Vokietijos advokatai, nei šalis negali tiksliai nuspėti rezultatų. Vokietijos teismas pagal Roma 2 reglamentą ir 33 konstatuojamąją dalį gali šiek tiek modifikuoti užsienio šalies teisės taikymą, sakykime, atsižvelgiant į viešosios tvarkos nuostatus, nuostatas ir išlygas. Kitaip sakant, proceso pabaiga, kai teismas sprendžia remdamasis užsienio teisę, yra visiškai neaiški, kitaip sakant, nėra jokio teisinio užtikrintumo, negalime numatyti rezultato. Ką tai reiškia? Realybėje. Tai nukentėjusysis gali kreiptis į savo šalies teismą su ieškiniu prieš draudiką kitoje šalyje, Tačiau daugumą atvejų tai bus sprendžiama pagal užsienio teisę ir procesas bus brangus, bet kuriuo atveju bus ilgas, nes reikia tą teisę dar užsienio teisę išsiversti, išsiaiškinti ir proceso baigtis yra visiškai nenuspėjama. Koks būtų kitoks sprendimas? Aš siūlau štai ką. Briuselis vienas reglamentas turi likti galioti ir nukentėjusysis turi kreiptis į jam tinkamą teismą savo šalyje, jis turi turėti tą galimybę uh, ir toliau iškelti ieškinį užsienio draudikui. Tai atitinka ir vartotojų teisės, ir darbuotojų teisės ir panašiai, nes vartotojai irgi turi teisę kreiptis į savo šalies teismą, kovodami su stipresniu paslaugos ar prekės teikėju. Tačiau jeigu Vokietijos teismas yra atsakingas už tarptautinę bylą, tai jis turėtų turėti teisę taikyti lex fori savo šalies teisę. Kodėl tai atitinka Europos teisę, kodėl tiesioginis ieškinys tai leidžia. Tiesioginis ieškinys remiasi Europos direktyvomis. Visos valstybės narės iš esmės gali naudotis tokią galimybę iškelti tiesioginį ieškinį užsienyje esančiai įmoniai, nes ir pagal Roma 2, ir pagal Hagos transporto konvenciją yra numatyta tiesioginio ieškinio galimybė. Ir tai, ką aš dabar siūlau, būtų tik tai teismo veiklos su pagerinimas, efektyvinimas. Ką tai reikštų nukentėjusiajam, jeigu jis galėtų naudoti savo šalies teisę, kreipdamasis į teismą. Nereikėtų versti užsienio teisės, procesas dėl to taptų greitesnis, pigesnis ir greičiausiai būtų išvengta klaidų. Rezultatas būtų iš anksto nuspėjamas ir advokatams, ir konflikto šalims. Šitaip garantuotume ir teisinę vienybę, ir teisinį užtikrintumą. Be to, nukentėjusysis gyvena savo šalyje ir patiria nepalankę situaciją būtent toje šalyje, todėl ir restitucijos principas būtų išlaikytas. Nes nukentėjusiai būtų atlyginama pagal jo lūkesčius Galbūt draudikams tai ir nėra patrauklu, nes tai tikriausiai jiems kainuotų daugiau, kaip jie ir sako. Bet tai netiesa. Toks reguliavimas pagal šalies, kurioje gyvena nukentėjusysis teisė, nebūtinai turi būti brangesnis negu kad procesas vykstantis pagal kitos šalios teisę. Nes nereikės mokėti už teisės užsienio teisės taikymą. Bet to visai nebūtinai nuostolių atlyginimas turėtų būti didesnis nukentėjusiojo šalyje, negu kad šalyje, kuri vyko įvykis. Visais atvejais tai yra apskaičiuojamos išlaidos, galima jas perdrausti ir panašiai. Draudimo įmonės pasakė, kad apskaičiuoti išlaidas galima, tai yra tik tai draudimo matematikos klausimas. Ir tikrai galima būtų ieškoti ir surasti ekonomiškai išmintingą sprendimą. Reikia tik politinio apsisprendimo. Ką reikėtų daryti? Negalime primesti visoms valstybėms reikalavimo taikyti Roma 2 reglamentą. Ir valstybėms, kurios taiko Hagos reglamentą, liepti jo netaikyti bet ką galima padaryti tiesioginiam ieškiniui sukurti atskirą taisyklę, atskirų reglamentų, pagal kurį tais atvejais, kai nukentėjusis į teismą kreipiasi savo šalyje, tai taikoma lex fori principas, kai sprendžiamas ginčas su užsienio šalyje įsisteigusiu draudiku. Tai būtų speciali taisyklė taikoma tais atvejais, kai nukentėjusysis gyvena vienoje šalyje arba ten yra, turi savo nuolatinę gyvenamąją vietą, o draudikas yra kitoje šalyje. Ir aš tikiuosi, kad Europos institucijos turės pakankamai valios, politinės valios reglamentuoti šį klausimą, kuris būtų taikomas tik tai tiesioginio ieškinio atveju, sukurt, bet sukurtų tikrai labai gerą teisinę aplinką, teisinį užtikrintumą, garantuotų nukentėjusiojo teisų laikymą, išlaikymą ir tinkamą nuostolių kompensavimą. Ačiū. Bardzo dziękuję panie profesorze i oddaję. Dėkojame ponui profesoriui, dabar suteiksime žodį kitam kalbėtojui, arba tiksliau kalbėtojai, Jenny Papetas, Birmingimo universiteto dėstytoja. Prašau. Uh, thank you, um, Mr. Chairman, and I'd like to... Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui už kvietimą atvykti ir dalyvauti šiame seminare. Uh, Mano kalba yra susijusi su tuo, apie ką tik kalbėjo profesorius Staudinger. Ir šiandien mes ir e, kalbame apie tarpvalstybinius eismo įvykius ir apie teisę, kuri yra taikoma tokiais atvejais. Aš turėčiau šiandien kalbėti apie Romos antrąjį reglamentą ir apie tai, e, kokios konvencijos yra taikomos e, tarpvalstybiniams eismo įvykiams bei e, transporto priemonių e, draudimo normams. Be abejo, e, įsigilinti visus šios klausimus nebus lengva, nes man skirta labai nedaug laiko, todėl aš šiandien pasistengsiu iš esmės jums papasakoti apie tai, koks ryšys egzistuoja tarp minėtų dokumentų ir aš pabandysiu paaiškinti, kodėl ši sistema yra tokia sudėtinga. Uh, yra sudėtinga iš dalies dėl to, kad skiriasi teisinės režimai ir dėl to, kad e, taisyklės nėra pakankamai išsamios ir ne visuomet e, sutampa. Ir po to pateiksiu rekomendacijas apie tai, kaip galima būtų patobulinti dabartinę situaciją. Ir panašu, kad e, mes su profesoriumi Staudingeriu iš esmės priėjome prie tų pačių išvadų, nepaisant to, kad gal kai kurie jų aspektai skiriasi. Tarp valstybinė eismo įvykiai yra susijęs su sutartinėmis, nesutartinėmis e, e, normomis ir dažnai su labai aiškiais faktais. Tačiau dėl tarp valstybinio pobūdžio kartais gali atsirasti sudėtingų klausimų, pavyzdžiui, apie tai, kokia teisė turėtų būti taikytina. Pavyzdžiui, prancūzė, kuri nuolat gyvena Paryžiuje, išvyksta į Tryrą į Vokietijos miestą, kuris yra šalia Luksemburgo, sienos su Luksemburgu. Ir ji turi uh, kris, uh, kirsti uh, Prancūzijos Luksemburgo sieną. Kelionės metu ji keliauja taksi, ji patiria avariją ir moteris yra sužalojama. Ji pateikė ieškinį Prancūzijos teismui, kuriuo apskundžia taksi vairuotojo veiksmus, o taksi vairuotojas yra registruotas Luksemburgė. Ir tuomet reikia išsiaiškinti, kokia teisė turėtų būti taikoma. Romo antrojo reglamento pirmasis straipsnis nurodo, jog šis e, reglamentas taikomas tik nesutartiniams priemonėms, prievalėms. Mes žinome, kad tai gali būti, e, e, nesutartinės prievalės gali būti labai e, bendros. Ir prancūzijos ieškinis taksi vairuotojo draudikui gali iš dalies gal ir atitikti Romos ant, antro reglamento apibrėžimą. Prancūzija pasirašė Hagos konvenciją ir 22 Romos antrojo reglamento straipsnis nu, nurodo, jog Prancūzijos teismas gali taikyti konvenciją. O konvencijos pirmajame straipsnėje yra nurodyta, jog ieškinys turėtų būti susijęs su nesutartinėmis prievalėmis. Tačiau gali būti taip, kad kiekviena konflikto šalis taikė skirtingus, e, e, skirtingus apibrieščių interpretavimus. Pagal Romos antrąjį reglamentą apibrėžimai yra aiškus. Jei Prancūzijos teismas nuspręs, kad kalbame apie sutartinės prievalės, nesutartinės priemonės, tuomet Hagos konvencija negali būti taikoma. Ir Hagos konvencija gali būti taikoma tuo atveju, jei e, pagal Hagos e, reglamentą, antrąjį Romos reglamentą, e, tas ieškinys su, gali būti susijęs su nesutartinėmis priemonėmis, jeigu to, to, tos prievalės gali būti klasifikuotos kaip nesutartinės. Pagal konvencijos ketvirtąjį A straipsnį turėtų būti taikoma tai Luxemburgo teisė kadangi tenai buvo registruotas automobilis. Nes taip paprastai yra nustatoma takoma teisė tuomet, kai nukentėjusysis yra kitos šalies pilietis ir yra keleivis. Ypač tuo atveju, kai atsakovas ir jo draudikas taip pat yra registruoti toje šalyje. Tačiau gali būti taikoma ir Vokietijos e, e, teisė. Tuo atveju, jeigu Vokietijos e, teismai priskirtų didesnį žalos atlyginimą. Taigi susidaro sąlygos ieškoti palankesnės teisinės sistemos. Ir apie tai kalbėjo ką tik profesorius Staudingeris. Jei darysime prielaidą, jog Prancūzijos teismas takės konvenciją ir takės, nuspręs takyti Liuksemburgo teisę, tuomet kyla klausimas, kokią įtaką turės transporto priemonių draudimo direktyvos nuostatos, kurios 14 straipsnėje yra nurodyta, jog draudikas privalo užtikrinti e, žalos atlyginimą e, transporto priemonės pagal transporto priemonės registravimą arba įvykio įvykdymo e, vietą, priklausomai nuo to, kur žalos atlyginimas būtų didžiausias. Ir ši nuostata turėtų būti galioti nepriklausomai nuo visų kitų dokumentų. Romos antrasis reglamentas neleidžia ieškoti geresnės e, jurisdikcijos. Pagal 27 straipsnį turėtų būti uh, transporto priemonės draudimo direktyvos nuostatos būti veršesnės. Konvencija neprivaloma yra pačiai Europos e, Sąjungai. Nes konvencija nėra taikoma visose valstybėse narėse. Dabar kalbėtume apie 14 straipsnio e, esmę. Aišku, kad jis nėra susijęs su e, civilinės atsakomybės klausimu. Uh, E, transporto priemonių draudimo direktyvoje antrajame straipsnėje yra pareiž... labai aiškiai pasakyti, kad civilinės atsakomybės klausimus reglamentuoja nacionaliniai įstatymai. O kas kaip daryti su žalos atlyginimu? Čia atsakymų yra dar mažiau. Draudikas privalo atlyginti žalą pagal įvykio e, įvykdymo vietą arba pagal transporto priemonės registravimo vietą, priklausomai nuo to, kur, kur žalos atlyginimą, kurį teisė garantuoja didžiausią žalos atlyginimą. Ir tai reikštų, kad turėtų būti taikoma Vokietijos, o ne Luxemburgo teisė. Ir Vokietij, pagal Vokietijos įstatymus numatytas žalos atlyginimas turi būti dides, yra didesnis nei Luxembur, pagal Luxemburgo teisę. Ir draudikas tuomet turėtų į tai atsižvelgti. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių e, draudimo direktyvoje uh, yra e, labai aiškiai kalbama apie e, draudiko atsakomybę ir apie e, pažeidėjo atsakomybę. Reikia į tai atsižvelgti ir gali būti tai, kad teis, taikoma teisė bus skaidoma. Žalos atlyginimai bus taikoma viena, o civilinė atsakomybė kita. Uh, Luksemburgo teisė gali būti taikyta civilinės atsakomybės klausimams, o Vokietijos teisė turi, gali būti taikoma žalos atlyginimo. Taigi vėl šioje srityje egzistuoja daug neiškumų. Labai sunku yra išsiaiškinti iš tikrųjų, kokia teisė turėtų būti taikoma. Mano pateiktame pavyzdyje taikytina teisė bus nustatyta galiausiai pagal Hagos konvenciją, kuri saugo. E, atsakovo. Tačiau pagal transporto priemonių draudimo direktyvą daugiau dėmesio reikėtų skirti nukentėjusiejam. Romos antrasis reglamentas vėlgi yra labai griežtas ir jis iš dalies uh, jo nuostatos persidengia su Hagos konvencijos nuostatomis ir dėl to susidaro labai daug metodologinių ir praktinių sunkumų. Kartu taikant visas šias priemonės, galima gal ir bus e, surasti kažkokią išeitį, tačiau akivaizdu, jog tai daryti nėra lengva. Taip pat yra akivaizdu, jog uh, Labai dažnai nukentėjusysis gali nenorėti, kad jo ieškiniui būtų taikomo uh, užsienio šalies uh, uh, teisė. Todėl aš siūlyčiau pasinaudoti transporto priemonių draudimo direktyvoje įtvirtintomis nukentėjusiojo apsaugos nuostatomis ir taikyti nukentėjusiojo gyvenamosios vietos teisę. Ir aš pateikiau šias rekomendacijas ir jas pagristačius argumentus savo parengtame dokumente. Ir iš esmės mano išvados sutampa su profesoriaus Staudingerio mintimis. Net jeigu ir mano patiktas pavyzdys ir nėra labai realistiškas, aš galiu Jums pasakyti, kad man pačiai teks e, keliauti panašiu būdu, tik aš e, važiuosiu ne iš Prancūzijos, o iš Jungtinės karalystės. Uh, Ir atsižvelgiant į tai, ką aš jums dabar papasakojau, atsižvelgiant visą tą teisinį aiškumą, galbūt gerai, jeigu jūs man palinkėtumėt sėkmingos kelionės. Labai ačiū. Pane Papetas buvo paskutinė prelegentė pirmojoje mūsų seminaro sesijoje. Noriu padėkoti visiems širdingai už atvykimą į Europos parlamentą ir už tai, kad e, patikėta tokių įdomių e, minčių. Ar yra dabar e, klausimų ar komentarų? Ar kas nors norėtų užduoti klausimą? Tai prašom. Vorschlägen der beiden aš norėčiau pritarti ekspertų pasiūlymams. Aš dirbau du metus profesoriumi Heidelbergo universitete ir nuolat stebėdavau, kaip yra sprendžiami tokie atvejai, kai avarija įvyksta užsienyje. Visuomet buvo kalbama apie tiesioginį ieškinį ir mūsų institutas nuolatos, klausimas, nuolatos būdavo klausimas, kokią teisę reikia taikyti ir kaip ją taikyti. Tai būdavo Ispanija, Graikija, kitos šalis Ispanija, Prancūzija ir taip toliau. Procesas, bet kuriuo atveju, yra labai daug, labai imlus laikui, nes reikia ekspertizių, kurių parengimas užtrunka nuo pusmečio iki trijų ketvirčių metų. Ir kartais iš tikrųjų šalių atstovai išaiškina labai keistus dalykus, kalbėdami apie jų šalyje galiojančią teisę. Todėl ta, tas procesas iš tikrųjų yra nepaprastai sudėtingas, labai nerangus ir aš tikrai pritarsiu tam, kad atvejų yra labai daug, sakysim, Kielne, nuo 30 iki 50 kartų yra kreipiamas į ekspertus parengti tokias užsienio teisės ekspertizes. Taigi situacija tikrai prasta, bet vienas dalykas yra dar pasakytinans. Visų problemų vien tik tiesioginio ieškinio reglamentavimu neišspręsim. Kolegos iš Kielno, sakykime, būdavo kviečiami ekspertais, ste, sprendžiant klausimą, kokiu greičiu gali Olandijoje važiuoti sunkvežimį išvažiuodami iš uh, autostrados. Tokių klausimų neišspręs joks ekspertas, tačiau šitas pasiūlymas būtų labai geras. Dėkojame profesoriui Hes už pastabas. Taip, yra labai daug skilių, nepakankamų išaiškinimų, labai daug spragų ir įvairių, įvairių reiškinių ir situacijų, kurios yra nenaudingos mūsų piliečiams. Todėl tikrai reikėtų ieškoti, kaip palengvinti gyvenimą kiekvienam iš mūsų. Ačiū, ponė profesoriu, už pasisakymą. Ir ar kas nors dabar norėtų dar pasisakyti šiuo klausimu? Uh, czy może. Galbūt norėtų Europos komisija ką nors pasakyti? Pani Miszu, bardzo proszę. Prašau, ponė Mišu. Aš visiškai pritariu viskam, ką jūs sakėt. Uh, Komisija šiais metais ir kitais metais ketina atlikti išsamų tyrimą. Nagrinėsime visus šiandien iškeltus klausimus. Be abejo, aš negaliu dar užbėgti įvykiams už akių ir pasakyti, kokie bus šio tyrimo ir nagrinėjimo rezultatai, bet akivaizdu, kad bus surenk, surinktos e, kelios išsamios diskusijos, kurių metu galima bus aptarti visus šios klausimus dar vieną kartą. Taigi mes e, dirbame ir turime darbo programą. Šiuo Dėkoju poniai Mišų, dėkoju visiems, kurie dalyvavo šio seminaro pirmojoje dalyje. Jeigu daugiau niekas nenorėtų pasisakyti, tai pirmąją dalį baigsime ir dabar visus noriu pakviesti vėl grįžti į salę 15 valandą. Pras, viską pradėsime nuo Kurto Lechner pasisakymo. Antroji dalis ir trečioji dalis vyks kaip numatyta, atitinkamai 17 val. 15 val. ir paskui 17 val. Na, o dabar visiems ačiū ir iki pasimatymo po pietų. Another work.